salėje. Jūs žinote, kad mūsų komiteto delegacija lankėsi Saudo Arabijoje vasario 8-9 dienomis. Turėjome labai svarbių susitikimų aukščiausių lygių, kalbėjome apie regioninę situaciją, saugumą, santykius su Europos Sąjunga. Žinome, kokia yra situacija vidurio rytuose, Persų įlanko šalyse. Mes visi taip pat žinome, kad Saudo Arabija yra labai labai svarbus faktorius, veiksnys siekiant stabilizuoti regioną ir padėtį, kuri gali privesti prie daugelio neigiamų pasiekmių. Turime daug nuolatinių iššūkių, kai kurie iš jų e, užgriebę plačiau negu mūsų pačių šalis - saugimas, ekonomika, terorizmas, geopolitinė situacija, prekyba. Visa tai taip pat yra tarp mūsų bendrų iššūkių. Svarbu taip pat e, išlaikyti dialogą su mūsų draugais iš Saudo Arabijos. Tas dialogas turėtų būti atviras ir reguliarus. Savame sprantame, padėtis Sirijoje rūpi visiems ir mes e, <clears throat> matome, kad vietoj to, kad e, tunelio gale matytume daugiau šviesos, e, matome, kad situacija tik blogėja, yra tarptautinės pasiekmes dėl to. Kita visus dominanti šalis yra Irakas, Aš paminėjau mūsų e, pašnekovams e, tai, ką žinau apie rumunų e, kariškių patirtį Irake. Jemenas taip pat yra labai sudėtinga šalis. Žinome taip pat ir Irano poziciją, jos veikimą regione, terorizmo grėsmės, kurios rūpi mums visiems ir apskritai stabilumas tame regione, rytų Afrikoje visiems labai rūpi ir čia Saudo Arabija vaidina ir toliau vaidins labai svarbu vaidmenį. Mes e, su dideliu susidomėjimu e, sutikome 2030 metų vizijos ambicingus tikslus ir tikriausiai mūsų prelegentas šiandieną paminės tuos žingsnius, kurių ketina imtis įgyvendinant tą viziją. Na, o po šios įžangos aš norėčiau suteikti žodį jums ir mūsų kolegoms išsakyti savo požiūrį. Dėkoju. Norėčiau kalbėti arabiškai pirmininkas turiu pasakyti, kad Arabų kalbos kanalas yra šeštasis. Ponas ir ponai, gerbiami užsienio reikalų komiteto ir delegacijos ryšiams su Mašreko šalimis nariai, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, tegu tai, ką jūs visus lydi. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi šiandien galėdamas antrą kartą su savo kolegomis per šios metus su jumis susitikti. 2015 rugsėjo mėnesį čia lankėmės ir esame tikri, kad mes ir e, jo didenybės šūros konsultacinis komitetas gali su jumis palaikyti nuolatinius ryšius, noriu perduoti Jums geriausius linkėjimus nuo Jūsų kolegų. Saudo Arabija siekia taikos ir stabilumo ir su visomis šalimis, ypatingai tarptautinė bendruomenė, dirba ranka rankon tam, kad užtikrintų taiką ir gerovę. Būtent dėl šios priežasties pradėjome gyvendinti nemažai politinių iniciatyvų šioje srityje ir taip pat investuojame nemažai savo finansinių lėšų siekdami užtikrinti visų regiono šalių gerovę. Mes e, įnešėme savo finansinį indėlį į ligoninių oro uostų kitų infrastruktūros objektų finansavimą, sukūrėme nemažai darbo vietų, e, taip pat ir e, Saudo Arabijos piliečiams, ypač jaunimui, kurio mes turime 70 procentų visų gyventojų ir e, stengiamės e, įgyveninti naujus infrastruktūros projektus, kurie būtų naudingi jaunimui. Taigi, taip pat vykdome reformas, kovojame su korupcija, elektroninė vyriausybė, dabar kūrėme jos infrastruktūrą ir stebime pokyčius tarptautiniu mastu skatiname užsienio investicijas, bendrus projektus. Mes siekiame daugiau investuoti į žmogiškosius išteklius, į universitetus, švietimo sistemą bendradarbiaujame su visais esamais universitetais ir, ir tūkstančiai studentų iš Saudo Arabijos studijuojančių užsienio universitetuose, tarp jų ir Europos Sąjungoje. Taigi šias ryties skatiname taip pat bendradarbiavimą. Saudo Arabijos istorija siekia daugiau nei 300 metų. Ir šalies e, istorijos susikūrimo pradžioje e, vidutinė gyvenimo trukmė siekia 306 metus, dabar jau e, siekia daugiau nei 60 metų ir taip pat nebeliko neraštingų žmonių Saudo Arabijoje. Tuo tarpu 70-ame dešimtmetyje moteris visos buvo neraštingos, nelankė mokyklos, dabar 55 procentai visų stud studentų aukštose mokyklose besimokančių piliečių yra moteris. Mes <clears throat> savo parlamente Medžlyse, Šūroje, konsultacinėme komitete dabar turime 500 narių, iš jų yra. Trišim penkios moteris. Taip pat e, e, mesgame kontaktus ir palaikome ryšius su kitomis religijomis ir mūsų vyriausiasis dvasininkas, abiejų mečečių sargas. Mėko ir Medina apsilankė Vatikane ir mm, karalius Abdula taip pat remia naujas iniciatyvas ir mes uh, skiriame milijardinę paramą 95 <clears throat> e, kitoms šalims tam, kad būtų skatinamas tarp religinis dialogas. Mano šalis yra trečioji e, pagal dydį šalis, iš kurios daugiausiai piniginių perlaidų darbuotojai perveda į trečiasias šalis, į savo kilmės šalis. E, tos piniginės perlaidos iš tiesų yra labai didelio masto. Mūsų šalis yra e, viena iš dvidešimties didžiausių tarptautinę paramą teikiančių šalių pasaulyje. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, Dabartinė situacija artimuosiuose rytuose nėra susijusi su kova tarp religijų, vyksta kova tarp gėrio ir blogio iš tiesų. Kai kurios jėgos bando pasitelkusios ginklus savo vizijas įgyveninti, puikiai žinome, kad Iranas yra viena iš daugiausiai arba labiausiai terorizmą finansuojančių šalių Ir <clears throat> tai yra viena iš šalių, kuri labiausiai remia terorizmą ir apskritai blogį. Mes e, ilgą laiką palaikėme taikius tarpusavio santykius su Iranu, tačiau po to, kai e, į valdžią šalyje atėjo nauja vyriausybė, kuri bando eksportuoti savo revoliuciją į užsienį regione, įtampa ženkliai padidėjo ir mūlų vyriausybė Irane skiria didžiulę finansinę paramą visiems teroristiniams judėjimams visame pasaulyje. Irane veikia Irane yra suimti Al-Qaeda nariai, kuriuos tačiau šalies valdžia susako išduoti Saudo Arabijai. Nuo 1922 metų Saudo Arabija buvo įvykdyta labai daug teroristinių išpolių. Tuo tarpu Irane nei, viena, nei vienas teroristinis išpolis e, nu, nuo to laiko nebuvo įvykdytas, tai yra pakankamai keista. Taigi mes turime parengę atitinkamą ataskaitą, kurie pateikiami įrodymai apie tai, kad Iranas finansuoja teroristinius judėjimus. Noriu pasakyti, kad Saudo Arabija labai nukentėjo nuo terorizmo ir dabar kenčia, nemažai išpolių buvo mūsų šalyje įvykdyti. Mes pasitelkę savo žvalgybinius pajėgumus galėjome užkirsti kelią 266 e, e, mėginimams įvykdyti teroristinius išpolius. Bendradarbiaujant su draugiškomis e, žvalgybomis iš draugiškų šalių mes sugebėjome užkirsti kelią dideliam skaičiui teroristinių išpolių. Taigi, Aš noriu kreiptis į Jūs, raginamas sutelkti jėgas, kovojant su tuo pačiu priešu. Taigi, ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad e, tie žmonės nėra musulmonai, jie yra nesveiki, bepročiai ir pasitelkia islamą arba naudojasi juo kaip e, e, priedangas, siekdami įgyveninti savo barbariškus veiksmus. Pas ir ponai, e, visi puikiai matome, kokia yra situacija susijusi su pabėgėliais iš Sirijos, kurie atvyksta į regiono šalis ir, ir į ES. Aš noriu paklausti, ar jūs matėte bent vieną pabėgėlį iš Jemeno, ar jie atvyksta į ES taip pat gausiai kaip pabėgėliai iš Sirijos. Saudo Arabija yra susirūpinusi dėl padėties Jemenė ir Saudo Arabijos karinės pajėgos vykdo išpolius tik prieš karinius objektus, o ne bombarduoja ligoninių ar civilinių įstaigų. Junktinių tautų saugumo tarybos e, rezoliucija 2216 e, suteikė įgaliojimus Saudo Arabijai vadovauti koalicijai, kuri remia teisėtą šalies e, vyriausybę ir mes ėmėmės atitinkamų veiksmų, ponios ir ponai. Represijos ir Sirijos valdžios brutalūs veiksmai tiesiog neįsivaizduojami. Naudojami prisilius gyventojus įvairūs ginklai, kurie tarptautinės bendruomenės jau seniai yra uždrausti. Dabar matome, kad tokie veiksmai sukėlė pačią didžiausią modern, modernios šiolkinės visuomenės e, krizę 12 milijonų pabėgėlių, milijonai mirusių, nu, nužudytų žmonių. Saudo Arabija priėmė 2,5 milijono pabėgėlių ir nei viena kita pasaulio šalis negalėtų teikti, kad e, padėjo e, Sirijos pabėgėliams tiek, kiek Saudo Arabija. Mes jų nelaikome pabėgėliais, tai yra mūsų broliai, jie yra mūsų, laikomi mūsų visuomenės dalimi, jie nėra apgyveninami getose, <clears throat> leidžiame jiems integruotis į savo visuomenę. 140 tūkstančių Sirijos studentų studijuoja mūsų uh, mokyklose, universitetuose, turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, kitas paslaugas, kuriomis pasirūpina Saudarabijos vyriausybė, taigi su jais nesielgiama kaip su pabėgėliais. Taip pat Saudarabijos teritorijoje gyvena milijonas Jemeno piliečių. Kai kurie Jemeno piliečiai nelegaliai buvo apsigyvenę prieš tai Saudarabijos teritorijoje, dabar bandome išspręsti e, teisinius aspektus susijusius su jų statusu Vienas iš pagrindinių e, demokratinių principų yra nesikišimas į kitų šalių vidaus reikalus. Mes norime pabrėžti, kad mūsų teismų sistema ir, e, e, yra nepriklausoma ir trečiųjų šalių atstovai ne, negali kištis į mūsų teismų sistemą. Mūsų teritorijoje galioja mūsų įstatymai, kurie, kurios pasirinko mūsų žmonės, gyventojai. Taigi viena nevykdomoji, nei e, teisėkuros valdžia negali kišti Saudo Arabiją į teismų veiklą. Mes remiamės demokratijos tarptautinės teisės principais Ir aš norėčiau dabar pakalbėti apie vieną JAF įstatymą, kuris e, skirtas kovoti su terorizmu. Mes manome, kad tas įstatymas sulauks atgarsių visame pasaulyje ir e, nepasitenkinimo bei padidins įtampą ir nestabilumą pasaulyje, kadangi e, dėl šio statymo priimto JAV kyla labai daug abejonių. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes siekiame išlaikyti glaudžius tarpusavį ryšius tarp Europos parlamento ir Saudarabijos mažlyso šūros. Tikimės, kad iki 2030 metų būsime jau pasiekę tokį bendrabiavimo lygį, kuris <clears throat> bus daug atviresnis, taip pat daugiau dėmesio skirsime prekybinėms mainams, kurie mums yra labai svarbus. Ir e, taip pat e, tikimės, kad tie privilegijuoti tarpusavio santykiai, kuriuos palaikome jau kelis dešimtmečius ir toliau išliks. Taip pat mes norime prisidėti rengiant naują vystamosios pagalbos strategiją. Toje strategijoje, kurią mes rengiame, ES tikrai yra numatyta e, labai svarbi rolė. Dar kartą Jums noriu padėkoti už tą paramą, kurią mums demonstruojate savo ruoštų raginame ir toliau remti Palestinos žmonės, kurie labai kenčia šiame e, regione dėl Izraelio okupacijos. Mes raginame jūs laikyti palestiniečius e, tauta, iš kurios yra atimtos visos teisės dėl netinkamo elgesio su ją, kadangi palestiniečiai turi teisę gyventi nepriklausomoje, laisvoje šalyje, auginti vaikus laisvai ir nepriklausomai. Tegu jūs lydi viešpatės ramybė. Aljo Mari, who is Dėkoju, paprašysiu kolegos Alio Mary, e, kuris e, taip pat e, pirmininkauja mūsų e, delegacijoje ryšiams su arabų pusėsaliu, pradėti mūsų diskusijas. Teiksiu žodį jai. Ačiū, ponė pirmininkė, su vicepirmininkė, taigi norėčiau kreiptis jūs taip pat kaip ir delegacijos ryšiams su jūsų parlamentu narė ir taip pat savo pirmininkavimas delegacijos vardu. <clears throat> Per pietus su ponu Broku mes sutarėme, kad Saudarabija ir Europa šiuo metu susiduria su bendrais iššūkiais, tai yra karas Sirijoje, karas Jemene, konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, tačiau e, Taip pat reikia kalbėti ir apie dabartinius bei ateities iššūkius susijusius su terorizmu, migracija ir E, migracijos problemos masto didėjimu, dėl pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimu, ypač tokiuose regionuose kaip Afrika, kur lieka vis mažiau dirbamos žemės, taip pat susidurime su energijos išteklių mažėjimo problema, su būtinybė labiau saugoti aplinką. E, atsižvelgiant gyventojų skaičius augimą kadangi Saudo Arabija dėl savo teritorijos dydžio ir dėl savo gamtinių turtų yra natūralus Europos, natūrali ES partnerė, tačiau galime plėtoti partnerystę tik tai tarpusio pasitikėjimo dvasioje. Todėl labai svarbu ir toliau vystyti, plėtoti dialogą, dažniau susitikti mūsų institucijų atstovams. Būtent dėl šios priežasties aš labai džiaugiuosi ir mes visi džiaugiamės, kad jūs šiandien pas mus atvykote, taip kaip ir lankėtės prieš praėjusiais metais ir mūsų delegacija greitų laikų taip pat e, po kelių savaičių vyks vizito į Rijadą. Norėjau jūsų paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu jūsų manimu galima imtis e, kad geriau vieni kitus pažintume tiek parlamentų lygmenių, tiek ir e, visuomenės lygmenių. Reikia suvokti, kad e, egzistuoja nemažai skirtumų tarp mūsų kultūrinių, istorinių, taip pat ir teisėkuros srityje. Todėl manau, kad tikrai turėtume daug ko vieni apie kitus išmokti ir daug bendrų veiksmų imtis, kad pasiektume e, savo tikslų. Taigi, manau, kad ir vieni, ir kiti galėtume pasiremti sukauptą teigiamą patirtimį, nes Saudo Arabija daug yra nuveikusi e, deradikalizuodama jaunimą, kurį verbuoja ekstremistai, ypač Daesh. Ar galėtumėte dabar mums daugiau informacijos pateikti apie jūsų veiksmus būtent šioje srityje? kalbėjote apie pagalbą pabėgėliams. Manau, kad mūsų komitetui būtų įdomu išgirsti ir apie jūsų ketinimus padėti kai kurioms Afrikos šalims vystytis tam, kad jos galėtų savo gyventojams, ypač jaunimui, suteikti tikrą ateities perspektyvą, manau, kad e, bendrai mes tikrai galėtume labai daug ką nuveikti daugelį sričių ir pasiekti daugiau, todėl dar kartą noriu pasidžiaugti, kad šiandien šis sustikimas vyksta, nepaisant <clears throat> to, kad kaip ne pirmininkas, aš turėsiu greitų laikų išvysti, kad grįšiu į Paryžių ir dalyvaučiau svarbiame sustikime. Pone Havati, žodis. Dėkuoju, ekscelencija. Aš e, esu koordinatorius socialdemokratų frakcijoje ir taip pat e, pirmininkauju e, darbo grupiai užsienio reikalų komitete, e, kuri dirba su vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos šalimis. Aš e, neketinu dabar daug kalbėti apie ginklų embargo problemą jūsų šaliai. Tikiuosi, kad vėliau turėsiu galimybę tai padaryti. Visų pirma, <clears throat> iš kolegų ir iš mano pusės turiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų gerbėme ir vertiname ryšius su Saudo Arabija ir e, Perskų įlankos bendradarbiavimo taryba. E, tie ryšiai turi būti paremti savitarpę pagarbą, bendradarbiavimu. Visiškai smerkėme visokį terorizmą, tam nėra jokio pateisinimo, o jeigu iškyla problemų, turime apie tai diskutuoti. E, mes e, norime stiprių ir bendradarbiavimo santykių net ir tais atvejais, kai mūsų nuomonės skiriasi. Antra, dėl Irano. E, šis parlamentas neužima pozicijos už Iraną prieš Saudo Arabiją ir atvirkščiai. Mes esame už saugumą ir vystimasi jūsų gyven, gyvenamajame regione. Ne mes turime jums nurodinėti, kaip tvarkyti savo santykius regione. Mes e, gerbėme jūs, bet taip pat suvokėme, kad egzistuoja taip pat ir tam tikra polarizacija tame tarpe ir religijos, politikos pagrindų. Ir tai kenkia saugumo interesams jūsų regione. Noriu paklausti, kaip ES, ką dar galėtume padaryti, kad e, mes e, įtampas tarp Riado ir Teherano sušvelnintume. E, Europos e, suinteresuotumas e, yra naikinti polarizaciją, užtikrinti saugumą, sustabdyti išorės intervencijas, kurios gali įsikišti kitų valstybių suverenitetą, užtikrinti taiką ir saugumą. Ar tai būtų santykiuose su Saudo Arabija ar su Iranu. Dar vienas klausimas dėl Jemeno E, prašymo Saudo Arabijai ir e, jos e, sąjungininkams įsikišti į Jemeno reikalus. 4525 civiliai žuvo dėl tokio įsikišimo. Ir visai neseniai įvykęs išpolis prieš civilius nusinešęs e, daug gyvybių, e, kelia klausimą, ko, kokie motyvai galėjo būti tokio bombardavimo, kuris, nusinešė, kuris palėtė apie 4000 laidotuvių dalyvių. Mes nieko neturime prieš jūsų šalį, bet e, pripažinimas, kad Jemenė humanitarinė problema yra iš tikrųjų pernelyg didelė, yra būtent ta žinia, kurią norėjau Jums pasiūsti per šį mūsų susitikimą. Pirmininkas, dabar aš norėčiau, kad e, išklausytume e, Jo ekscelencijos atsakymo, kad jis galėtų sureaguoti į dviejų kolegų pasisakymą, o tada suteiksime galimybę paklausti kitiems. Taigi prašau, ekscelencija, žodis jums. <clears throat> Dėkoju. Aš esu dėkingas už jūsų klausimus. E, iš tikrųjų, tai nuoširdus, tikri klausimai. Pradėsim nuo pastarojo. Aš žinau, kad e, e, tai labai aktuali problema ir klausimas Jemeno dalykai. Mes apgailestaujame, mūsų šalis išreiškia apgailestavimą dėl to, kas vyksta ir padarė tai, uh, iš karto po to, kai tas įvyko, e, e, ir draugė su JAV pradėjome tirti šį įvykį iš pat pradžių. E, pagal tai, ką aš girdėjau, ir būtent tokia informacija galiu su jumis pasidalinti, nėra konkrečių įrodymų, kad e, iš tikrųjų e, tai yra koalicijos darbas. Bet e, jie to neneigia ir faktiškai inicijuoja tyrimą. Tai štai kur dabar esame. Dėl karo, karo Jemene ir aukų ten. Tai labai rimtas klausimas, dėl to tikrai nesidžiaugiame, bet aš e, siūlau pamastyti ir suprasti, kad ne visos tos aukos yra koalicijos veiksmų rezultatas. E, matome, kad visa šalis e, e yra tapę įkaitais žmonių ginkluotų žmonių, turinčių balistinių raketų, tankų. Kalba eina apie labai neatsakingus žmonės. 50 tūkstančių sukilėlių. Taip pat ir e, išvarytasis e, prezidentas su savo gvardija. Jūs tai žinote. Mes dirbame, stengdamiesi išspręsti problemą draugė su jemeniečiais, jie išsirinko teisėtą vyriausybę. Tuo tarpu šita vyriausybė dabar tapo įkaitais. E, į Saudo Arabiją ištirti aukų buvo atvykę jungtinių tautų komiteto atstovai. Mes neneigiame, kad yra buvę tam tikrų aukų, bet e, bandėme labai aiškiai e, parodyti, ką mes darome. Mes naudojame labai tikslę ginkluotę, labai tikslius ginklus, e, taikydamiesi tik tai į karinę įrangą E, naudojamės informaciją, kurią teikia e, didžiausias pasaulio valstybės, kurias jūs be, be jokios abejonės žinote. Taigi darome tai ne vien tik tai patys, kažkaip e, nevykusiai, bet laikomės profesinių standartų, įvardindami taikinius. Net kai kyla klausimų dėl taikinių, mes tengiamės įsitikinti, kad neina kalba apie civilius. E, reikalas tas, kad kartais e, karinė įranga e, dislokuojama greta civili, civilinės infrastruktūros. E, Ir jeigu tik yra potenciali žala civiliams, mes tengiamės ten neatakuoti. Tai faktai, aš čia nieko neišgalvoju. E, tai nepanašu į tai, kas vyksta e, Sirijoje, e, kur šimtai ir tūkstančių yra žudomi, naudojami įvairūs netinkami ginklai, Šiuo atveju mes ginamės patys. Mes ten veikiame ne todėl, kad agresyviai užpuolėme kitą šalį, kaip kad vyksta kitur. Mes ginamės nuo išpalių patys, nes tie ginklai dabar atsidūrė labai neatsakingos šalies rankose. Ir tris kartus mes esame buvę užpulti 2009, 2011 ir 2015. 14 metais. Kiekvieną kartą susilaikydavome nuo karinio konflikto. Mes žinome, kad tai brangiai kainuoja. Tačiau jūs žinote, kad Taif e, yra tik tai 200 km nuo Sana. Ir net vakar e, sulaukėme e, raketų išpolių prieš mus. Mes ieškome taikingo sprendimo. E, mes raginame, kad ginklai atsidurtų neutraliuose rankose arba bent jau būtų tarptautiniu mastu prižiūrimi Tačiau mums atsakoma, veikite patys vieni, spręskite savo problemas, nieko nenorime žinoti. Taigi, mes žinome, kad problema egzistuoja, yra tam tikros pasiekmes, bet jeigu būtumėte mūsų situacijoje ir atsakytume už savo šalies saugumą, nemanau, kad lauktumėte, kol kažkas užpuls ir sugriaus jūsų šalį. Būtent taip vyksta pas mus mes darome, kas tik tai įmanoma, e, siekdami išvengti aukų. Bet nereikia visų tų aukų e, priskirti Saudo Arabijai. Dabar e, dėl jūsų klausimo apie tai, ką ES galėtų nuveikti, gerindama santykius tarp Irano ir Saudo Arabijos. Aš kaip parlamento narys asmeniškai galėčiau pasakyti štai ką. E, jeigu būtų įmanoma paveikti Iraną racionaliai, be grasinimų, neremti teroristinių organizacijų. Hezbollah oficialiai pareiškė, kad, kad e, jų finansavimas ateina iš Irano, o jūs paskelbėte Hezbollah esančią teroristinę organizaciją. Tai padarėte Europai. Taigi išeitų, kad Iranas oficialiai remia teroristinę organizaciją. Taigi tiesiog reikėtų pasakyti Iranui, kad nebesikištų į kitų reikalus. Kodėl Iranas veikia Irake, Sirijoje, ką jie veikia Libane, trukdydami išrinkti prezidentą. E, Libanas netgi turi e, savo e, atstovų ir Saudo Arabijoje per Hezbollah. Mes e, jokiais būdais kariniu būdu nesame įsikišę į kitos šalies reikalus visame pasaulyje. Jeigu mes išspręstume problemas su Iranu, vidurio rytuose sulauktume daug gerų dalykų mes tuos pinigus galėtume tinkamai investuoti. Ir atvirai sakant, mes neturime labai daug pinigų. E, čia buvo paminėta, kad e, mūsų šalis yra turtinga, bet jie nėra e, labai turtinga. Valstybės skola pasiekė labai didelį skaičių šį rudenį. 100 milijardą riadų rūpiučio pabaigoje. E, mes turime labai daug įsipareigojimų, daug e, projektų, kurie vis dar tebe vyksta ir e, jų tikslas statyti, o ne greuti kažką kitose šalise, statyti mūsų šalyje, mes turime ir <clears throat> projektų kitose šalyse, Taigi, ekscelencija, mes tikrai esame suinteresuoti taika ir prašom patikėti, kad atvykome čia, kad jūs suvoktumėte, kad padėtis vidurio rytuose priklauso ne vien nuo vidurio rytų pastangų. Karalius Abdula prieš mirdamas yra pasakęs, kad ne religija, ne islamas, ne kitos valstybės yra kaltos dėl to, kas darosi. Kalti yra blogi žmonės. Jeigu jūs turite įrodymų, kad kažkas remia terorizmą, turite prieš tai pasisakyti. Mes nenorime, kad jūs stotumėte už mus ar prieš mus ar prieš Iraną. Ne, norime tik tai, kad jūs prisidėtumėte prie to, kad pasaulis galėtų gyventi taikoje be kitų šalių įsikišimo į kitų valstybių reikalus. Kauzo. Ačiū, tęsime. Kalbėtojų sąrašą, ponas Kauzo dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. nesutinku su jūsų požiūriu ir skirstimu į gėrį ir blogį to, kas vyksta. Juk mus vienė jungtinių tautų hartija ir aš pats labai siekiu taikos, tačiau taip jau yra, jūs ir Iranas vieni kitus nuolat kaltinate. Tiesa, vieną gerą dalyką išgirdome, tai yra žinia dėl diplomatinių pastangų ir dėl sustarimo su Iranu, dėl brandolinės energetikos. Tačiau matėme, kaip į Bahreino reikalus, reikalus kišosi Saudo Arabija ir mes pasisakėme labai aiškiai už ginklų embargą Saudo Arabijai. Jūsų veiksmai senoje mums taip pat yra žinomi. Nors jūs sakote, kad čia priešo nebuvo, kad tai, kas vyko, nebuvo karo nusikaltimas. Tačiau Tačiau žinome apie tokio pobūdžio veiksmus. Ir taip pat, beje, girdime ir tai, kad ir Saudo Arabija finansuoja teroristų veiklą. Tai ką jūs, Saudo Arabija, darote savo regione tam, kad įsivyrautų taika, kaip palaikote ryšius su Jemenu ir ar tarptautinėms formoms leista tirti situaciją? norėčiau iš karto sureaguoti, kad nepamirščiau. Pone Kozo. رأيك هذا رأيك الشخصي و Aš e, nesutinku su jūsų teiginiais, taip kaip ir jūs nesutikote su manaisiais. Aš remiuosi savo poziciją, savo požiūriu ir mano atspirties taškas yra pakankamai tvirtas. Aš netvykau čia, kad jums meluočiau. Aš jums pasakoju, ką mes veikiam. Mes norime su jumis bendradarbiauti. Pirmiausiai tarp parlamentų, kuriems ir mes ir jūs atstovaujame. Turime suvokti, kad mums grėsia bendra grėsmė ir tikrai mums nevertėtų būti priešininkais. Nepaisant to, aš suprantu, kad jūs laikotės kitokios pozicijos dėl Bahreino. Persų įlankos bendrabiavimo tarybos šalis yra pasirašiusios bendrą gynybos susitarimą. Ir e, raginčiau jūs e, pasitikrinti savo teiginius, nes Saudo Arabija nesikišo į trečiųjų šalių vidaus reikalus. Jie tik stengiasi apsaugoti civilinius objektus, nes e, ta šalies vyriausybė pati nesugebėjo to padaryti. Ir Saudarabija visiškai nieko bendro neturėjo su demonstracijų išvaikymu ir kitais dalykais ir mes visiškai nesikišome į Jemeno vidaus reikalus. Galite tą informaciją patikrinti, kalbant apie tas laidotuvės, apie kurias jūs minėjote, e, kurios buvo subombarduotos. Tai galiu pasakyti, kad mes labai gailimės dėl šio įvykio ir mes e, atsiprašėme, pareiškėme labai aiškiai apgalėstavimą dėl to incidento, tačiau aš noriu aiškiai pasakyti, kaip įsivaizduoju bendarbiavimą, tikrai nieko nenoriu nuo jūsų slėpti. <clears throat> Paklausėte, kokiu veiksmu ketina Saudarabija imtis, kad užtikrintų taiką. Mes jūs palaikome, dėkite visas įmanomas pastangas taikai užtikrinti ir mes e, jums padėsime. Nes visos jūsų pastangos skirtos taikai sulauks mūsų pritarimo, netgi kalbant apie situaciją Sirijoje arba jungtinėse tautose, Saudo Arabija remia Ženevos darybas, kurias organizavo jungtinės tautos ir jas dalyvavo visos konflikto grupės iš Sirijos, Saudo Arabija tas darybas palaikė. Mums yra pateikiami kaltinimai be jokių įrodymų ir e, į tuos kaltimus aš negaliu reaguoti ar jų komentuoti, tačiau aš gerbiu tai, ką jūs sakote, noriu pasakyti, kad vis tiek Saudo Arabija jūs palaiko, palaiko Europos parlamentą ir mes esame šalis mylinti taiką. Ir ją vertiname ir mes e, teigiamai e, įvertinome jūsų pastangą sustabdyti Irano brandalinę programą. Norime Jums padėkoti už tas pastangas, už mes savo ruoštų nemėginome pasigaminti brandolinio ginklo ir tai pademonstruoja mūsų taikius ketinimus, nepaisant to, kad pinigų, finansinių lėšų tokiems projektams mes turėjome. Tai yra dar vienas įrodymas, kad Saudo Arabija yra tai, ką vertinanti šalis. The... Ačiū, kolegos. Dar šie kolegos norės kalbėti. Pone Lunaček, ponas Kastaldo, ponas Borgecijo. Gal leiskime ponui Kam pirmą pasisakyti ir paskui visi iš eilės. Pone Lunaček, ponas Kastaldo ir ponas Borgecijo. Taigi pradės ponas Kam, jeigu sutinkate. Prašom, pone Kam. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų turiu eiti dar ir į biudžeto reikalų komiteto posėdį, taigi džiaugiuosi, kad leidote man kalbėti pirmam. Noriu nuoširdžiai pasveikinti Šūros tarybos pirmininko pavaduotoją ir jo ekscelencija ambasadorė atvykus čia pas mus. Saudo Arabija tikrai labai svarbi šalis ir labai įdomios informacijos šiandieną pateikėte dėl raštingumo, gyvenimo trukmės, moterų dalyvavimo. Bet man atrodo, yra dar ir kitų svarbių klausimų. Kolega Havardas užsiminė apie Jemeną ir man irgi būtų įdomu žinoti, ką darote būtent karinė prasme, kad uh, mažiau, kuo mažiau aukų būtų ir kiek yra teikiama humanitarnės pagalbos Jemenui. Toliau klausydamasis jų, išgirdau šitą apie pabėgėlius, su tą pačią problemą susidurame ir mes Europoje. Bet ką dažnai girdime čia, yra, kad uh, golfo kad Persų įlankos bendradarbiavimo e, tarybos šalis nedaro užtektinai. Saudo Arabija irgi tarp jų yra tokių skirtumų, tarp religinių skirtumų, kurie neleidžia veiksmingai veikti ir panašu, kad ir Europa susidurs su tais pačiais keblumais. Tai kaip galima Irano ir Saudo Arabijos tuos religinius tarpusavio skirtumus suderinti, kaip manote. Vahabiai ir Safiai irgi yra Daesh nariai. Norėtųsi jūsų požiūrio irgi tai, kaip tai vertinate. Dėkoju Jums už atsakymus. Ar galėčiau iš karto atsakyti? Kitam iš karto. أبدأ بآخر سؤال kalbėtojas neįsijungęs mikrofoną. Pirmiausia, jeigu leisti, norėčiau pasakyti, kad Daesh atsirado prieš trejus metus Irake, po to, kai iš jo pasitraukė Amerikos kariškiai Saudo Arabijoje 300 metų vykdė tą pačią religinę politiką. Noriu pasakyti, kad e, vahabizmas mūsųse turi visai kitokį apibrėžimą arba netgi apskritai neturime apibrėžimo apie tai, kas yra vahabizmas. Galėtumėte paklausti kiekvieno mūsų šalies gyventojų, jūs negalėtų jums paaiškinti, kas tai yra. Mes vadovaujamės tam tikromis religinėmis vahabizmo vertybėmis. Ir tai yra mūsų religija arba is, islamo atšaka, kuri <clears throat> buvo kilusi iš pranašo Mohamedo, jeigu ilsisi jis ramybėje. Taigi ir <clears throat> E, jis, kaip ir kiti pranašai, e, ta, e, tas lygias tiesas skelbė, jis buvo paskutinis, o mes gerbėme visus pranašus - Mozę, Jėzų, Abraomą. Mes juos visus pripažįstame ir garbiname ir jie mums yra šventi. Šiandien perskaičiu vieną eilutę iš Korano ir ten parašyta, kad e, jeigu vienas žmogus nužudo kitą, tai e, reiškia, kad jis nužudo visą žmoniją. Ir jeigu žmogus apsaugo gyvybę kieno nors, tai reiškia, kad jis padeda visam pasauliui. Tokia yra tos Korano eilutės, kurią citavau prasme. Jūs puikiai žinote, kad islamas vystėsi skirtingais istorijos laikotarpiais, netgi sunkiais istorijos laikotarpiais, kai, kai kurie teigia, kad islamas kursto smurtą. Tačiau tai yra tik tai išgalvoti kaltinimai ir nieko daugiau. Reikia pasiskaityti, kas yra parašyta Korane, nes kaip jums pacitavau, tokia yra tikrovė. Jeigu vienas žmogus nužudo kitą, tai reiškia, kad jisai bando nužudyti visą žmoniją. Toks yra mūsų islamas ir mes nesivadovavome jokia vahabizmo e, filosofija, šie kaltinimai visiškai nepagristi. Kalbant apie e, tam e, tikrus religinius skirtumus, e, skirtumus tarp atskirų sektų tikėjimo atšakų, vienas iš mūsų religijos ekspertų yra šeitas, kartu yra pediatras. Saudo Arabijoje Ir šimtas tūkstančių studentų, tarp jų labai daug šytų ir mes visiškai nediskriminuojame savo piliečių nepriklausomai nuo jų tikėjimo. Ir e, netinkamos nuostatos yra mūsų įstatymuose, mūsų šūra medžlyse, konsultacinėje taryboje atstovaujama visoms e, konfesijoms <clears throat> Tartautinėme valiutos fonde neseniai lankiausi ir pasaulio banke ir e, mano kolega vadovavo vienai iš diskusijų dalį, e, vieną iš diskusijos dalių. Jis buvo vieno iš didžiausių Saudo Arabijos banko vadovas, jis yra Saudo Arabijos pilietis ir šeitas. Taigi, ponios ir ponai, mus kaltina visiškai nebūtais dalykais. Tačiau e, Neturime nuleisti rankų ieškodami tiesos, atvykite pas mus, esate laukiami, galėsite įsitikinti, kokia yra tikroji padėtis, nes tai, kas kalbama žiniasklaidoje, nėra tiesa. Mūsų šalis pradėjo kurtis iš nieko, mes gyvename dikumoje, palapinėse buvome piemenys ir po truputį sukūrėme geriausius universitetus, geriausias ligonės pastatėme ir visiškai neįmanoma, kad dabartiniais laikais mes diskriminuotume mažumas e, taip, kaip esame kaltinami. Also, as... Gerbiami svečiai, ponia Jeffrey. Jūsų ekscelencija ambasadorė, mes kaip um, parlamento nariai su jumis kalbame apie tos dalykus, kurie mums rūpi, gerbdami skirtumus, kurie kyla, tačiau norime juos ir aptarti. Aš labai domiuosi žmogaus teisų kontekstu. Esu Europos parlamento vicepirmininkė, kuruojanti Sakarovo premijos teikimo klausimą. Žinote, Sakarovo premija yra premija skirta nuopelnams ginant minties laisvę. Praėjusiais metais ji buvo skirta žmogui, kuris tiesiog rašė apie tai, ką galvoja ir, pavyzdžiui, sakė, kad visos religijos yra lygios ir net yra ateistai, netikintys jokių dievų, turi būti gerbiami lygiai taip pat. Jis kalėjime praleidęs jau beveik trejata metų. Ir noriu paklausti, kada jūs jį paleisite be jokių išlygų. Kitas klausimas dėl moterų teisų. Kaip ir kiti parlamento nariai, labai džiaugiuosi, jog moteriams buvo neseniai leista dalyvauti savivaldybių rinkimuose jūsų šalyje, tačiau kada moteris turės daugiau teisų, lygių teisų su visais, kaip visa teisės pilietės galės vairuoti automobilį, nepatirs kitų apribojimų kada jos galės užsimti bet kurią profesiją. Taigi kaip su moterų teisėmis jūsų šalyje? Ir dabar perinu prie regionės politikos ir geopolitikos ypatumų. Kaip ir kiti visiškai sutinku su tą mintimi, jog reikia kritikuoti valstybės narės, kurios, daly, valstybės, kurios dalyvavo mm, Irake vykdant karinius veiksmus su JAV. Tačiau tai nereiškia, kad sutikčiau ir su tuo, kaip jūs išdėstėte situaciją dabartinę Jemene. Tai yra, kad karinė koalicija, kurią vadovaujate, čia beje informacija iš Human Rights Watch, žinome, pažeidžia tarptautinę teisę, vykdo oro antskridžius, per juos žūsta civiliai. Ir matėme tą e, tragišką atvejį per laidotuvės, kai žuvo daugybė į laidotuvės susirinkusių žmonių. Norime tarptautinio tyrimo to, kas ten įvyko, taip pat ir kitų atvejų, kai žuvo civiliai per jūsų karinių pajėgų vykdomus veiksmus Jemene. Ar jūs sutiktumėte su nepriklausomais tarptautiniais tyrėjais? Ar leistumėte jiems ištirti tos atvejus? Dėl Irano jūs net ir patys sakėte, kad norite gerų santykių su Iranu, nes esate kaimynai Bet ką darote, kokius žingsniai matės? Ir kaip mes galėtumėm jums pagelbėti, kad kad e, sušvelnintumėm tą kol kas labai smarkų priešiškumą Irano atžvilgiu. Ir beje, neseniai perskaičiau, kad JAV kongresas uh, nepritarė Obamos veto dėl to, kad e, rugsėjo 11 įvykių šeimų nariai galėtų paduoti kaltuosius į teismą. Aš atsakysiu iš karto. Your Excellency, uh, uh kol kas be mikrofono. E, dėkuoju, ekscelencija, už svarbius klausimus. E, greitai atsakysiu į juos, kad e, suteikčiau galimybę kitiems kitiems paklausti dėl pastarojo JAV kongreso sprendimo. Žinoma, jūs žinote, kad Saudo Arabija buvo tirta dėl rugsėjo 11 įvykių, tai darė JAV įvairūs teismai, CŽV, tyrimo komitetai, FBI, e, gynybos ministerija. E, ir e, iš tiesų Saudo Arabija nieko bendro su rugsėjo 11 neturi. Kitą dalyką maloniai Jums noriu pasakyti. CŽV savo ataskaitoje viešai paskelbė, kad pirmasis planas, rugsėjo 11 išpolių planas, nenumatė, kad turi dalyvauti Saudo Arabijos piliečiai, bet Bin Ladenas, žinodamas, kad e, reikia siekti e, sugriauti santykius tarp vidurio rytų, vadinasi, ir tarp uh, E, Saudo Arabijos ir JAV, žinodamas tai, jis nusprendė pakeisti numatytus e, teroristus žmonėmis iš Saudo Arabijos. E, tokie yra faktai, reikia jums juos žinoti. JAV priimtas įstatymas, JAV kongreso priimtas įstatymas, nepaisant JAV prezidento veto, nepaisant to, kad gynybos ir užsienio reikalų ministrai prieštaravo, kad visa vyriausybė prieštaravo tam įstatymui, yra labai mm, aiškus įrodymas, e, kad tai pakenks e, mūsų valstybių santykiams ir kad tai prieštarauja tarptautiniai teisėjai ir santykiams tarp tautų, ir pasitikėjimui bei pasauliniai ekonomikai. Nes jeigu greunate tautų suverenitetą, atveriate įvairiausias sąlygas visoms šalims e, priminėti savo tokio tipo įstatymus ir imtis panašių veiksmų. Tokia buvo mūsų pozicija, mes per savo užsienio reikalų ministrą ją pareiškėme ir e, mes tikimės, kad po rinkimų, nes tai buvo, taip sakant, balsavimas susijęs su rinkimais, šie metai yra kritiški Amerikos politikoje, mes tikimės, kad po rinkimų e, kongresas iš naujo pažvelgs į šią problemą. <clears throat> Noriu grįžti prie Irano klausimo ir trumpai atsakydamas noriu pabrėžti, kad egzistuoja priemonės, kuris pasitelkus būtų galima užtikrinti geresnius tarpusavio santykius su Iranu. Pirmiausia, Iranas turi nustoti vykdyti savo ekspansionistinę politiką regione. Iranas mėgina užsitikrinti regiono lyderio vaidmenį ir mes negalime gyventi taikiai su šalimi, kuri bando uždėti savo letiną ant viso regiono. Dabar bandro, bando kontroliuoti keturis regiono šalis, ar mes norime tapti penktąją, žinoma, kad ne. Mes Siekime taikos, tačiau nenorime tokios taikos, už kurią turėtume sumokėti atitinkamą kainą. Mes siekiame įtikinti Iraną nesikišti į kitų šalių vidaus reikalus, bet esame pasirengę palaikyti su Iranu gerus tarpusavio santykius. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mes nesikišome ir nesikišome į Irano vidaus reikalus. tiksliau apie Iraką kalba kalbėtojas, mes nesikišome į Irako vidaus reikalus. Mes esame nariai tarptautinės koalicijos ir e, Saudarabijos karinės pajėgos operacijose Irake nedalyvavo. Kalbant apie tą laidotojų ceremoniją su bombardavimą, aš jau minėjau, kad iš tiesų labai nuoširdžiai dėl to apgailestaujame. Buvo sudaryta tyrimo komisija šio incidento kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis, siekiant įsiaiškinti visas šio incidento aplinkybės ir aš tikiuosi, kad jūs e, pasitikite visomis tyrimo komisijomis, kurios, e, kurios dalyvauja JAF atstovai ir kad mes sugebėsime išsiaiškinti visas aplinkybės ir jeigu buvo padaryta klaidų, tai informacija bus atitinkamai paskelbta ir mes imsimės reikimų priemonių ir tikrai nieko neketiname slėpti. Kalbant apie pana e, Raifą ir moterų teisės, aš dėl pana Raifo noriu štai ką pasakyti. Mes e, manome ir tikime būtinybę atskirti atskiras valdžios šakas teisėkuros vykdomoje ir teismų. Taigi, pono e, Raifo Badavai klausimas yra grinai e, teismo kompetencijų ir mes čia negalime daryti teismams jokios įtakos. Mūsų konsultacinė taryba čia netlieka jokio vaidmens ir galiu tik tai pasakyti, kad visi teisiniai aspektai yra sprendžiami neutraliai, mes negalime daryti jokios įtakos savo šalies teismams ir tai, ką padarė ponas Badavis, buvo e, neramumų kurstimas mūsų šalyje ir jis galėjo įžiepti atitinkamą daug didesnį neramumų ugnį. Ir jeigu teismas priėmė jam nepalankų sprendimą, tai dabar jis turės sumokėti kainą už savo nusikaltimą, taip kaip bet koks kitas pilietis, jeigu taip nusprendė teismas. Aš manau, kad jis savo veiksmus atliko puikiai žinodamas, kad įstatymai jam to neleidžia daryti ir buvo atitinkamai nuteistas už tai. Todėl mes turime gerbti teismo sprendimą ir užtikrinti valdžių atskirimą. Manau, kad jūs man pritartumėte, kad vienas valdžios šakos neturėtų kištis į kitų veiklą, nes bent jau jūsose taip pat yra tokia pati e, situacija. Mes e, niekada nebandėme teikti, kad e, kai kurie jūsų veiksmai prieštarauja tam tikroms teisės normoms arba jūsų teismų sprendimams. Manau, kad teismų sprendimus reikia gerbti. Kalbant apie žmogaus teisės, mėginame jų laikytis pagal savo šalies įstatymus, esame juos patvirtinę ir manau, kad mes mėginame taip pat laikytis 19-ojo Tarptautinės žmogaus teisų konvencijos straipsnio nuostatų, kuriamis teigiama, kad e, žmogaus teisės turi būti gerbiamos priklausomai nuo atitinkamą šalyje galiojančių vertybių ir e, negalima leisti, kad pagarba žmogaus teisėms pažeistų atitinkamą šalyje galiojančias normas ir vertybės. Aš e, negaliu elgtis, būdamas Briuselė, kaip tinkamas, teikdamas, kad turiu tokią asmeninę teisę. Aš manau, kad jūs taip pat turėtumėte atitinkamai elgtis e, mano šalyje. Kalbant apie moterų teisės, manau, kad mes tikrai nemažai nuveikėme Saudo Arabijoje šis procesas e, susijęs su moterų teisėmis toliau vyksta, juda į priekį. Mano kolegė daktarė Inhat dabar galėtų tarti žodį moterų vardu. E, apie, papasakoti apie moterų padėtį. Dar panas Kastalė ir panas Borgėcijų, norėtų atsakyti, ar galėtumėte atsakyti jų abiejų klausimus. Already 20 minutes beyond our schedule. Jau 20 minučių atsiliekame nuo tvarkarašio, tad dabar žodis ponui Kastaldį. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju jo ekscelencijai už tai, kad apsilankė šiandien pas mus. Labai svarbu pasikeisti nuomonėmis su jūsų šalimi. Jums tenka labai svarbus vaidmuo siekant pusiausvėros vidurio rytuose. Niekam tai nėra naujiena, jūsų šalis yra labai svarbi. Ir labai svarbu, kad ir mūsų posėdis e, vyktų atvirumo ir savitarpio pagarbos dvasioje. E, apie daug ką e, šiandien jau kalbėjo anksčiau pasisakiusieji. E, kalbėjome apie poną Badavį, kuris e, buvo apdovanotas Sakrovo premija pernai, buvo paminėtos ir kitos temos, e, įstatymas dėl terorizmo kurstytojų. Taigi, kalbant apie terorizmą, kovojant su juo, turime turėti pakankamai veiksmingą atsaką, bet tai e, neturėtų būti vien tik tai represijos, reikia kovoti su tos problemos šaknimis, reikia jas spręsti iš pat pradžių, kad galima būtų užkirsti kelią išpolėms prieš civilius ir e, gyventojų pažeidžiamiausias grupės. Taigi reikia visų pirma kirsti terorizmo finansuotojams. Yra priimta svarbių teisės aktų ir valstybės departamentas yra parengęs ataskaitą. Pabandysiu e, e, greičiau pasisakyti, bet noriu pasakyti, kad norėčiau tų pačių teisų kaip ir anksčiau kalbėjusieji pasisakymo laiko prasme. Kitaip pagrindinės frakcijos dominuos e, diskusijoje. Taigi, e, kiti kalbėjusi kalbėjo po tris minutės, mes visi čia esame Europos parlamento nariai ir lygus. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad e, JAV vyriausybės departamentas nekarta yra pripažinęs, kad egzistuoja daug privačių terorizmo finansuotojų, donorų, e, kurie finansuoja ne vien tik tai Daesh, bet ir Al-Nusra, kuri ką tik pakeitė savo pavadinimą ir Al-Qaida. Ką Jūs galvojate apie dabartinius įstatymus e, per Suilankas bendradarbiavimo tarybos valstybėse? E, Ar manote, kad tai, kas padaryta, yra pakankama ir ką reikėtų dar papildomai nuveikti, kovojant su terorizmo finansuotojais? Toliau dėl Sirijos. E, Junktinių tautų e, specialusis pasiuntinys Sirijai neseniai e, pasiūlė, kad Džabat al-Nusra kovotojai galėtų būti taikiai evakuoti iš Alepo. Ar tai būtų tinkamas sprendimas išsaugant Alepo ir užkertant kelią tolesnėms aukoms, ypač civiliams? Toliau, dėl pastangų priimti pusantro milijono pabėgėlių mane nustebino, šie skaičiai niekad nebuvau jų matęs. Tad galbūt jūs kaip nors mano nežinojimo spragas užpildytumėte, norėčiau oficialių duomenų. E, niekur nemačiau tarptautinių organizacijų ataskaitose tokių skaičių. Dabar dėl Jemeno. Jūs sakote, kad imatės e, veiksmų, kad išvengtumėte negimų pasiekmių civiliams gyventojams. 21 milijonas žmonių dabar e, laukia humanitarnės pagalbos, e, daugybė žmonių žuvo, pastarasis incidentas tai ypač akcentuoja, ar e, Saudo Arabija yra pasiruošusi pripažinti, kad strategija, jūsų strategija yra nukreipta netinkama kryptimi. Ponas Bargecijo. Dėkuoju, pirmininkė, užbaigsiu klausimų raundą. E, Labai ačiū, ekscelencijai, kad atvykote pas mus ir dalyvaujate posėdyje. Ačiū, kad e, palaikote santykius su Europa. E, jūsų vyriausybė turi tik tai štai kokios kritikos. Galbūt ES e, suteikėte per nelik daug pasitikėjimo. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie tai, ką konkrečiai ES daro. Nes e, ponė Amogarinį vis kalba apie A, B ar kitą šalį, Bet e, norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie ES kaip tokios vaidmenį Sirijos krizėje. Ar pakankamai Jūs kaip e, svarbus e, regiono veikėjas esate įsitraukę į tai? Aš sveikinu Jūs už tai, kad smerkėte e, teroristinių, or, teroristinių organizacijų bandymus prisidengti islamu. Ar negalvojate, kad Europoje e, per, nežai, per mažai yra kalbama per tikrai islamo balsą, islamo vadovybės nuomonę Ypač, e, kai kalbame atsižvelgdami į išpolius e, mūsų šalyse. Aš, pavyzdžiui, labai vertinu santykius su Egiptu. E, humanitarinė veikla tenai. Man, kaip Italijos piliečiui, tai yra labai svarbu. Prisimenu nelemtą incidentą su ponu Redženi Ne, nežinome, kas ten įvyko, tačiau e, e, Italijos pilietis tapo e, netinkamo elgesio auka. Tad ką jūs manytumėte apie mūsų piliečių e, žmonių teisės? Dabar dėl Jemeno pabaigai. E, Kai kalbame apie žmogaus teisės, kalbant apie karus, ypač Europoje yra daug dviveidiškumo. Karo metu nėra žmogaus teisų, žmonės nėra apsaugoti. Tad e, vargu ar galime e, smerkti vieną ar kitą valstybę e, moderniame pasaulyje per karą vyrauja karo, o ne žmogaus teisų interesai. Taigi apie nulatinę taiką Jemene, kalbant, ar galime atsižvelgti į visų interesus ir ar, ar e, galime ypatingai pasiremti žmogaus teisų apsaugos e, principais. Ar galite patvirtinti, kad jūs ir toliau pasiruošę siekti taikos į Jemenę? Ekscelencija, gal galėtumėte atsakyti. Uh, uh, uh, Ačiū. Pradėsiu atsakydamas į pono Kastaldo klausimus. dėl teroristų finansavimo. Saudo Arabija priklauso koalicijai, kurias sudaro Sudarabija, Italija, Junktinės valstijos. Tai yra nedidelė grupė valstybių, kurioms uh, rūpi atsekti teroristų finansavimo kelius, pinigų plovimo būdus. Ir būtent tos šalis, tarp kurių yra ir Saudo Arabija, yra ryštingai nusteikusios kovoti su Daesh visomis priemonėmis. Noriu Jūs patikinti, kad e, galiu suteikti Jums visokiojopą išsame informaciją apie visus mūsų veiksmus susijusius su pastangomis e, atsekti finansavimo šaltinius iš Saudo Arabijos, kurie yra įtariami terorizmo finansavimu. Noriu pasakyti, kad tai yra viena iš Mes turime vieną iš pažangiausių ir tiksliausių tarptautinių pervedimų atlikimo sistemą, nes e, tikrai <clears throat> negalima Saudo Arabijoje iš jos bankų sąskaitų pervesti pinigų į kitas sąskaitas, aiškiai nenurodžius priežasties. Buvo minėtas JAV kongreso atitinkamas įstatymas, e, pagal kurį padėtis priemonių siekiant e, atsekti finansinių srautų skirtų teroristams schemas, tačiau galiu Jūs patikinti, kad iš Saudo Arabijos tikrai jokios piniginės perlaidos teroristams nėra vykdomos. Kalbant apie jūsų pasiūlymą, e, kaip e, ją evakuoti Alepo e, civilius gyventojus, manau, kad galingiausios pasaulio valstybės čia turi susitarti - JAV, Rusija, o mes esame nusiteikę dalyvauti visose veiksmuose, kuriais būtų padarytas galas masiniams žudynėms Sirijoje. Mes nepalaikome nei vienos, nei kitos konflikto šalies, mes e, siekiame padėti Sirijos žmonėms ir kovojame prieš tuos, kurie vykdo masinės žudynės. Mes tik tai siekiame gero Sirijos žmonėms. Minėjote, ponė Kastaldo, kad buvote labai nustebęs dėl tų skaičių, kuriuos minėjau apie priimamus pabėgėlius Saudo Arabijoje. E, turbūt jūs nustebęs esate dėl to, kad mes nesame e, atitinkamai paviešinę šių skaičių, šių statistinių duomenų. Ta informacija dabar stengsimės viešinti daugiau. <clears throat> Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje sosto įpėdinis Saudarabijos, kuris yra ir užsienio reikalų ministras, e, apie šios skaičius kalbėjo, juos minėjo, jūs galite patikrinti tų skaičių autentiškumą. Mes, arabai, nelaikome savo brolių arabų iš kitų šalių migrantais ar pabėgėliais, mes vadovaujamės savo arab, arabiškų svetingumu ir manome, kad jie yra mūsų šeimos nariai turi teisę atvykti į mūsų šalį, nes mes kalbame vieną kalbą, e, mūsų sieja bendra kultūra, bendros tradicijos, taigi mūsų broliai iš Sirijos tikrai nėra apgyvendinami kokiuose nors pabėgėlių stovyklose, jie yra mūsų visuomenės sudėdamoji dalis, e, e, turi teisę dirbti dalyvauti visuomenės gyvenime, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, siūsti savo vaikus į mokyklas ir jūs galite visą šią informaciją patikrinti. paprašydami ir patvirtinti rinktinių tautų ambasadoriaus riedę bei e, rinktinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro galite paprašyti patvirtinti šią informaciją. Na, nu, dabar dėl e, per žodį savo kolegiai, kuri atsakys į kitus klausimus. Ačiū, <clears throat> ekscelencijos, ačiū už reikalų komiteto nariams, už tai, kad e, šiandien pakvietėte mus diskusijai. Tai tik parodo visos Europos susidomėjimą mūsų šalimi. Užduodate klausimų dėl moterų padėties mūsų šalyje. Mes galime konstatuoti, kad labai dažnai dėmesys yra sutelkiamas į ne visai teigiamus aspektus ir neminima pažangam padarytam šias ir tie, kalbant apie moterų teisę. Pirmiausiai noriu paminėti teisę laisvai judėti. Iš tiesų ši teisė nėra taip apribojama, kaip būtų galima iš pirmo žvilgsnio įsivaizduoti. Labai daug kas mano, kad Saudo Arabijoje moteris negali laisvai judėti. Jos turi teisę e, keliauti tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, e, nepažeidžiant nusistovėjusių tradicijų. Joks įstatymas joms judėti nedraužia, o tos tradicijos remiasi atitinkamomis šeimos vertybėmis, kaip ir visa mūsų visuomenė. Ir mūsų visuomenės stabilumas nuo tų tradicijų laikymosi priklauso nes ne tik įstatymai reglamentuoja socialinį gyvenimą, tačiau ir e, papročiai bei tradicijos ir pagarba toms tradicijoms ir papročiams e, yra būtina prielaida e, siekiant užtikrinti moterų teisės mūsų visuomenėje, nes tų papročių ignoravimas pakenktų moterų laisviai. Kai moteriai reikia atnaujinti savo pasą, tai e, prašymą turi pasirašyti jos tėvas e, arba brolis arba vyras ir turėdama atitinkamą leidimą parašai gali laisvai keliauti. Tačiau <clears throat> šios klausimus svarstant labai dažnai vadovaujamas iš ankstymis nuostatomis, kurios yra neigiamas apie mūsų visuomenę. Moterys e, iš tiesų padarė didžiulę pažangą ir jų teisės mūsų visuomenėje. Deja, e, ta pažanga nėra pakankamai nušviečiama. Mūsų šalis yra jauna. Dažnai mums priekaštavimo, kad moteriams nesudaromos pakankamos sąlygos studijuoti, tačiau iš tiesų e, aukštųjų mokyklų absolventų, tarp, tarp aukštųjų mokyklų absolventų 50 procentų yra moterų. Tiek moteris, tiek vyrai turi vienodas galimybės studijuoti universitetuose, darbo užmokestis yra vienodas už tą patį darbą tiek vyrams ir tiek moteriams. Ir uh, moteris turi galimybę dalyvauti politinių sprendimų prieimime, taip pat e, jų atstovių, jų moterių atstovių yra tiek šūroje, tiek ir savivaldybių tarybose. Moteris įneša savo indėlį į politinių sprendimų prieimimą, pavyzdžiui, žimdamas įvairių, e, įvairias konsultuojančias pareigas. Taigi <clears throat> dažnai priekaštavimo, kad moterims neleidžiama dalyvauti šūros, tai yra parlamento ekvivalento darbe. Aš dirbau konsultantė ten ir nebuvau vienintelė, kalbant apie klausimus susijusius su moterų vaikų teisėmis ir kitus svarbius klausimus. Prieš priimant atitinkamus sprendimus dėl jų teisų su moterimis yra pasitariama. Taigi mūsų nuomonė atsižvelgiama, tačiau <clears throat> galbūt netaip akivaizdžiai, kaip kai kam norėtųsi. Moterys gali dalyvauti gyvenant įvairius švietimo projektus ir e, turime lyderiaujančių pasaulio mastu moterų mokslininkių, rašytojų, žinomų O kalbant apie klausimus susijusius su demografinė padėtimi, noriu dar paminėti ir vieną moterį, kuri buvo, dirbo Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojo patarėjo demografijos politikos klausimus. Nenoriu kalbėti per ilgai, žinoma, egzistuoja mūsų visuomenė tam tikri tabu, tam tikri draudimai, tačiau aš manau, kad kai kurių šalių žiniasklaida būtent e, šios dalykus labiausiai ir yra linkusi pabrėžti, kalbant apie teisę vairuoti automobilį. Niekas Saudarabija nedraudžia moteriams vairuoti automobilį. Tai yra veikiau e, klausimas susijęs su tam tikrai socialiniais aspektais. <clears throat> Mūsų šalyje moteris e, vis labiau yra linkusios pačios vairuoti automobilius. Ir Ir e, tikimės, kad artimiausių metų e, moterų padėtis visuomenėje, nepažeidžiant mūsų šalies papročių ir tradicijų, tik tai gerės. Ačiū. Dabar aš atsakysiu pono Borgėzijo klausimą dėl Italijos piliečio, kuris buvo Egipte nužudytas. Norime pareikšti savo užuojautą visiems Italijos žmonėms. Mūsų piliečiai taip pat dinksta kai kuriuose pasaulio šalise, pavyzdžiui, Azijoje. Kalbant apie mūsų santykius su Egiptu, mes e, pasitikime Egipto valdžios kompetencijomis e, saugumo tarnybų darbuotojų pareigūnų kompetencijomis ir teismų kompetencijomis ir sažiningumu esame įsitikinę, kad mūsų draugai Egipte ištirs šį įvykį ir aš perdosiu jūsų prašymą savo šalies vyriausybei, kuri tikiuosi jį atitinkamai perdos ir Egipto valdžios atstovams. Dar norėčiau suteikti žodį savo draugui, daktarui Nasirui, kad jis pakalbėtų apie kovą su terorizmu ir teroristų bandymą prisidengti islamo vardu. Kad jis papasakotų, kaip teroristams pavyko įtikinti visą pasaulį, kad islamas yra terorizmą skatinanti religija. Taigi aš suteiksiu žodį dabar mano kolegai, kuris yra daug kompetitingesnis šio klausimu. E, e, Deja, mes e, atsiliekame jau 40 minučių nuo numatyto tvarkaraščio. Aš prašau, ponė Kastaldo, supratimo, <clears throat> tačiau E, jūs sureagavote atitinkamai, tačiau dėja šią diskusiją turime baigti. Noriu padėkoti Jūsų ekscelencijai už pasirengimą atsakyti visus užduotus klausimus. The answers were welcome. And therefore, you know, we all wanted clarification. Supraskite, kad mums norėjosi tikslumo šiek tiek daugiau informacijos dėl įvairių dalykų. Tai tą ir išgirdome iš jūsų, bet manęs prašo dar vienos minutės, taip aš tikrai pažadu vieną minutę kalbėsiu. Mes čia atvykome todėl, kad norėjome. Mes prašėme susitikimo su jumis ir atvykome jūsų išklausyti. Išklausęs jūs, dabar jūs tikrai geriau suprantu, suprantu geriau jūsų mintis, jums kylanti nerima ir tikrai prisijimu Um, kaltinimus dėl to, kad uh, komunikacija galbūt nevyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Aš kaip parlamento narys tikrai norėčiau taip pakeisti. Bet prašau jūsų, prieš priimdami kokį nors sprendimą mūsų regiono atžvilgių, susijusi su mūsų šalimi, labai kviečiu jūs, kada tik be panorėsite atvykti į mūsų šalį, organizuoti tyrimus be mūsų įsikišimo, Jeigu reikės kokios nors informacijos, susisiekite su mumis. Mūsų kontaktiniai duomenys yra čia, taip pat ir mūsų ambasadorius juos turi. Kreipkitės ir pirmiausia susižinokite tą informaciją. Tada galėsite spręsti, ar jie yra pakankama, ar galbūt jums pasirodys neteisinga. Jeigu iš vieno šaltinio jums pasirodys nepakankama, tuomet ieškokite kitų šaltinių ir tik tada spręskite. Bet tik supraskite vieną dalyką, mes esame kitokie, bet visi esame tokie patys, turime tų pačių vilčių, siekinių, kurti savo šalis ir kurti savo šeimų gerovę. Norime gyventi taikiai visi, jūs ir mes žinome kad karas niekams, niekam naudos netneša. Nėra karo laimėtojų. Tiesiog kartais karas vyksta ir mes turime visi užtikrinti, stengtis, kad konfliktai būtų sprendžiami. Ir manau, kad visiems geriau suprantant situaciją, tikrai šitą pasieksime. Dėkoju Jums. Ačiū, ačiū kolegoms. Dabar pirmininkavimą vėl perims ponas Brokas. Kolleginnen und Kollegen, wir werden weiter fortsetzen. Und zwar zum Thema. Kolegos, tęsame posėdį. Dabar kalbėsime apie partnerystę su Uzbekistanu. Pone Lunaček jau atvyko. Klausiu tiesiog, ar, ar jau esate čia? ar vyks čia koks madų šau, kadangi apie tekstilės gaminius kalbėsim. Dėkoju. Taip, kolegos, čia eina kalba apie nuomonės projektą dėl rezoliucijos apie Europos bendrės ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo nuostatas išplečiant jas tekstilės gaminiams. Nuo praėjusio karto, kai apie tai diskutavome, jau žinom, kad visai neseniai mirė prezidentas netikėtai Uzbekistano. Ir man regis, porą dalykų reiktų pažymėti, kaip jo nuopelnus, kad su Kirgistanu ir Tadžikistanu jisai stengiasi palaikyti kiek įmanoma geresnius ryšius. Ir antras dalykas, jis paskelbė amnestiją. Ir man regis reikėtų ir, ir kaip pakeitimą dar įtraukti tai į tekstą, papildyti nuomonės tekstą dėl to, kad turėtumėm toliau reikalauti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, kadangi nėra aišku dar iki galo, kokia tai amnestija, kam taikoma. Ir manau, tai reikėtų paminėti. Taip pat norėjau pasidalyti su jumis informaciją apie tai, kad buvo pasirodę pranešimų ir apie kai kurios incidentus, buvo areštuoti užsienio šalių piliečiai, taip pat ir Uzbekistano piliečiai, kurie, pavyzdžiui, rašė apie priverčiamą į darbą. Nebuvo paleisti tiesa vėl, bet uh, buvo taip pat ir fizinio smurto taikymo atveju, taigi turėkim ir tai omenyje, svarstydami tolesnį įvykio eigą. Kita trečiadienį, man rodos, 19 dieną vyks e, e, stebėsenos komisijos sustikimas e, Centrinės Azijos klausimais. E, ir kalbėsime kaip tik apie medvilnės derliaus nuėmimą. Man, kaip afeto komiteto nariai, labai svarbu prieš priimant sprendimą, pritarti ar ne, žinoti, kokia yra situacija vietoje. Taigi tas susitikimas tikrai labai svarbus ir naudingas bus, nežinau, ar prieš ar po jo vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Bet, kaip jau sakau, po savaitės trečiadienį. Labai tikiuosi, kad gausiai dalyvausite. Dabar pereinu prie pakeitimų, jų yra 30. Su daugeliu galiu nesunkiai sutikti. O kai kas bus atspindėta kompromisinėse variantuose dar šiandien arba rytoj, jums išplatinsiu, kaip jie atrodys. Buvo pateikta, buvo kai kurių dar klausimų man kilusių, pavyzdžiui, ponui Kukanui vieną adresuočiau daugelį savo siūlomų pakeitimų nenorite, kad būtų minimas nepriklausomas stebėjimas. Noriu žinoti, kodėl, kadangi man atrodo tai svarbus aspektas. Ir taip pat yra labai gerų siūlomų pakeitimų kitų kolegų dėl šeštos dalies. Ar pritarti ar ne. Čia reiktų pasakyti, kad iki tų klausimų kitą savaitę norėčiau palikti viską taip, kaip yra šioje vietoje, nors žinau, kad kolegos siūlė du pakeitimus. Tie, kurie nori pritarti, ar yra linkę pritarti, bet siūlau palaukti kitos savaitės, tai tiek iš mano pusės kol kas ir mielai išklausysiu jūs visus. Pone Kuka, ačiū ponė pirmininkė. Kaip ir buvo paminėta dar per pirmąją diskusiją dėl šio dokumento APP frakcija ir toliau mano, kad reikėtų teigiamai vertinti susitarimą ir duoti savo sutikimą jam, kadangi manome, kad reikia užkirsti kelią vaikų darbui ir Uzbekistanas tik ir padarė, bet ne viską, ką galėjo, taip teigia ir Tartutinė darbo organizacija. Dar dėl medvilnės derlius nuėmimo, dėl medvilnės pramonės kai kurių klausimų kyla, tačiau kolegos pateikė gerų pasiūlymų, pavyzdžiui, 14 pakeitimas tai atspindi. Ir čia pasakome, jog bendradarbiaudami toliau veiksmingai su partneriais prisidėsime prie priverčiamojo darbo mažinimo ir panaikinimo. Pone pirmininkė, nemanau, kad reikėtų būtinai tik apie apokaliptinį scenarijų Uzbekistane galvoti. Vis dėlto suteikime šansą, pažangos šansą Uzbekistanui. Jeigu ir vėl bus grįžta prie priverčiamojo darbo, tai turime atitinkamų priemonių pagal antrą ir 95 bendradarbiavimo sustarimo straipsnį ir atitinkamai dėl to ir šeštą pakeitimą teikiau. Kaip ir sakė gerbiama pranešėja. Manau, tikrai gerai būtų sužinoti, kokia yra aktuali padėtis šalyje, kuri turės naują prezidentą. Na, o dėl to mano skepticizmo nepriklausomų stebėtojų atžvilgių aš visiškai pritariu šiai pačiai minčiai, bet vis dėlto noriu būti tikras, kad jie tikrai bus nepriklausomi stebėtojai ir kad stebėjimai bus vykdomi objektyviai. Tai tiek noriu pasakyti, ponė pirmininkė, dėkoju. Ačiū, ponas Betinį. Grazie, prezidentė, jau. Dėkui, pirmininkė. Pasisakau vietoj kolegos kuris norėjo štai ką pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad e, asmeniškai negaliu dalyvauti. Įstrigau dėja Italijoje, bet norėčiau pasakyti keletą dalykų dėl šio svarbaus dokumento. Pirmiausia, ačiū poniai Lūnačiak už atliktą darbą, nors mūsų nuomonės ir skiriasi. ES e, politika Uzbekistano atžvilgių e, vykdoma per e, prekybos sustarimus, e, siekiant už, užkirsti kelią vaikų darbui, yra sėkminga. 2. E, jau, jau keli metai Afganistanai neleidžia tarptautiniai darbo organizacijai ir kitoms organizacijoms stebėti, šių dalykų. Vaikų e, darbas socialiai tampa nebepriimtinas. Tai yra susijęs su priversniu darbu apskritai ir e, turime e, to neužmiršti, išplėsdami asociacijos sustarimą, kad galėtume įtraukti tekstilės gaminius. E, būtina padaryti galą priversniam darbui ir leisti tarptautinėms e, organizacijoms veikti. E, socialdemokratų frakcija yra pateikusi dešimt pakeitimų, e, vienas iš jų susijęs su pritarimu, kitas e, dėl santykių su Uzbekistanu. Mes turime toliau palaikyti santykių žemės ūkio e, srityje ir turime e, toliau pabrėžti profsąjungų svarbą, ypatingą dėmesį skiriant žmonių, žmogaus teisėms. Kitą savaitę sustiksime su stebėsienos grupė ir kalbėsime apie medvilnės pramonę. E, kelia susirūpinimą taip pat ir pereinamasis laikotarpis po prezidento rinkimų. Labai Ačiū, tikiuosi, kad e, <clears throat> medvilnės e, derliaus surinkimas nesibaigs taip, kaip viename garsiame filme. Pane Brokai, gerą kultūrinę nuorodą čia padarėte į tą itališką filmą. E, aš e, sugrįžau iš rinkimų stebėjimo misijos e, Gruzijoje. Ten įvyko antrasis raundas, buvo nemažai problemų. Bet dabar, grįžtant prie svarstamo klausimo, visiškai remiu ponios Lūnačiak atliktą darbą. E, ypatingai e, tą dalį, kur kalbama apie medvilnės derliaus nuėmimą. E, sulaukėme pranešimų apie tai, kad ten naudojamas priverstinis darbas. Bet čia turime elgtis atsargiai. Tartotinės prekybos komitetas, kurio nariu aš esu, labai atidžiai studijuoja tartotinės darbo organizacijos ataskaitą, todėl e, pravarčiau neskubėti su rezoliucija, verčiau e, panalizuoti TDO e, ataskaitą ir palaukti, kol Tarptautinės prekybos komitetas priims sprendimą. Užtruksime tik tai kelias dienas. Ponas Kauzo Permiui. E, dėkui, e, kelia daug nerimo tie pranešimai apie priverstinį vaikų darbą ir e, tarptautinės e, hartijos skirtos kovai su vaikų darbu pažeidimams. E, Ponės Lunačiak pranešimas yra geras, e, ypač kol, kai kalbama apie tarptautinę teisę, tarptautinę žmogaus teisų apsaugą, bet kol kas e, mes negalime jam pritarti. Tai per anksti. E, dėkoju, sako ponė Gomeš, e, kol kas reikia mums palūkėti, reikia įsitraukti, bet tinkamai raginti atlikti reformas žmogaus teisės rytyje. Uzbekistanas, tiesą sakant, faktiškai yra policinė valstybė. Buvau ten prieš keletą metų, žinau apie ką kalbu. E, ten yra daugiau problemų, ne vien tik tai priverstinis darbas. E, ir, ir, e, daug daugiau negu kad problemas dėl prekybos medvilnė policija, teismai yra visiškai korumpuoti, e, labai prastai elgiamasi su e, kaliniais, yra ir kitų problemų. Taigi visiškai remiu tai, ką siūlo Ulrikė. Neturime dabar skubėti, reikia palūkėti ir reikalauti pagarbo žmogaus teisėms. Ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė, noriu pritarti tam, ką pranešėja minėjo. Uzbekistanas yra pro probleminė valstybė, demokratijos ten nėra. Čia svarbu, kad Europos parlamentas e, siektų išsiaiškinti viską žingsnis po žingsnio. Uzbekistanas, manau, turi likti svarbus partneris ES, nes e, ne, <clears throat> ne vien Europą reikia Uzbekistano, tarp, tačiau taip pat ir Uzbekistano Europos negalime užmerkti akių ties žmogaus teisų pažeidimais. Noriu pakartoti, kad demokratijos š, idealios Uzbekistane nėra, tačiau kur jie apskritai egzistuoja Vaikų darbas, kai kurių ekspertų, yra vertinamas kaip e, vergovė. Aš domėjausi šio klausimu ir netgi su Saudarabijos atstovais diskutavau apie tai. Ir <clears throat> viena moteris man pasakoja apie tai, kokia yra moterų padėtis e, jos šalyje, kad e, daug kas yra grindžiama tradicijomis, papročiais, taip tai yra ir Uzbekistane, kai vaikai paprasčiausiai padeda tėvams nuimti derlių. E, tačiau man labai patinka ponios Lunačiak mintis. Ačiū. Pone Lunačiak, dėkuoju kolegos už pastabas, e, didelė dalim teigiamas. E, tik tai noriu sureaguoti į tai, ką ponas Kukanas e, sakė. Edvardai, atsiprašau, kad e, tai, ką jūs matote mano pranešime, jūs vadinate apokaliptiniu scenariumi. Aš tikrai vertinu ir e, pasiruošusi pripažinti, kad per pastaruosius metus matome pažangos. E, e, 2013 e, taryba pareikalavo, kad būtų e, griežtesnė stebėsenos procedūra, kad būtų užkirstas kelias vaikų darbui ir taip toliau. E, bet aš matau, kad mūsų salėje skiriasi nuomonės, ar stiklinė puspilnė ar pustuščia. Kaip ten bebūtų, kitą savaitę sustiksime su stebėtojais. Tikiuosi, kad po to susitikimo šešėliniai pranešėjai galės susirinkti, pasižiūrėti, kokios yra mūsų pozicijos. Aš esu e, pasiryžusi siekti kompromiso atsižvelgiant į tai, kas įvyks kitą savaitę. E, e, kalbant apie kritiką, tai kai matau, kad yra galimybė paskatinti šalį žengti į priekį, e, tai yra labai gerai. Ir e, dabar laikinasis prezidentas tarsi laikosi truputį kitokio požiūrio negu mm, buvęsis e, prezidentas. Taigi, mm, palaukime būsimųjų kompromisinių pasiūlymų. Kitą savaitę susitikime su stebėtojais, o paskui surenksime šešėlinių pranešėjų sustarimą ir tikiuosi ten susitarsime. Ich äh, freue mich, äh, dass wir eine Delegation von Džiaugiuosi, kad mūsų posėdėje lankosi ASEAN parlamentinės asamblėjos delegacijos nariai, kurie lankosi Europoje. Malazijos atstovas šią delegaciją pirmininkauja, taip pat yra Kambodžos atstovų delegacijoje buvus buvęs Tailando užsienio reikalų ministras ir Indonezijos atstovas. ASEAN delegacijoje yra tiek opozicijos, tiek valdančių partijų atstovai. Ir noriu Jūs informuoti, kad rytoj bus pasikeista su šia delegacijos nariais nuomonėmis žmogus teisų pakomitetyje. Ir e, todėl būtent šiandien mes neturėtume tiek daug dėmesio skirti žmogaus teisų klausimus, tai bus padaryta daroma rytoj. Tačiau, žinoma, jūs galite elgtis kaip tinkami. Dar noriu priminti, kad užsienio reikalų komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl ateities santykių tarp ES ir ASEAN. Pranešėjas yra ponas Butikoferis, taip pat patvirtinus paskutinėje parlamento rezoliuciją dėl ASEAN 2014 metais. ES ir ASEAN nusprendė sukurti strateginę partnerystę, sudaryti siekiant taikos gerovės ir stabilumo. Ir tas buvo padaryta 2015 gegužės mėnesį taip pat buvo pasirašyti partnerystės bendradarbiavimo sustarimai su septynėmis ASEAN šalimis - Indonezija, e, Filo, Filipina, sustarimą su Indonezija, Filipinais ir dar viena šalimi Vietnamu jau buvo ratifikuoti, tačiau mums kelia nerima uh, e, pilietinės visuomenės e, situacija, geopolitinė situacija taip pat yra pakankamai tamta dėl teritorinių ginčių pietų Kinijos jūroje. <clears throat> Ir tikimės, kad po tokio arbitražo teismas paskelbė savo sprendimą Liepos mėnesį, bus galima pradėti dėrybas dėl šių ginčių teritorijų arba dėl uh, pasidalymo arba dėl bendro taikaus jų naudojimo. Nežinau, ar Kinija su tuo sutinka, tačiau dabar norėčiau pasiūlyti keturiems kolegoms suteikti galimybę pasisakyti ir papasakoti, pristatyti mums jiems labiausiai rūpimus klausimus ir po to galėsime surenkti diskusiją kurį laiką. Taigi dabar e, Manau, kad pirmoji turėtų kalbėti ponė Santiago. Prašau.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 Atsiprašau, pradžioje noriu e, e, perduoti taikos ir solidarumo žinę iš ASEAN parlamentų pusės. Dėkoju užsienio reikalų komitetui e, už galimybę kreiptis jūsų posėdžio metu. E, savo pareiškime noriu pakalbėti apie kelis dalykus. Pirmiausia, demokratijos padėtis, e, integracijos dalykai ir taip pat problemas susijusios su Pietų Kinijos jūros problematika. Taigi, <clears throat> Pone pirmininkė, nuo pat pradžios noriu pasakyti, kad e, demokratijos ateitis Pietričių Azijoje patiria dabar riziką visame regione, vyriausybės e, pradeda gniaužti žmogaus teisės ir e, demokratinės institucijas. E, Kambodžos, Indonezijos, Malazijos demokratinių rinkimų prognozės leido mums tikėtis, kad e, šiuose srityse galima tikėtis pažangos. Bet tikrovė per pastarosius kelis metus e, po karinio perversmo Tailande, taip pat ir kitose valstybėse narėse, kurios e, nutarė kovoti prieš opozicijos grupės, ir varžyti teisėtą kitų politinių partijų veiklą leidžia mums manyti, kad padėtis blogėja. Dabartinė tendencija kelia didelį susirūpinimą. E, žmogaus teisų pažeidimai dažnėja e, žmogaus teisų organizacijų e, nariams kyla vis didesnės pavojus, e, daug e, aktyvistų yra įkalinti, daug kas yra persekiojamas, jiems kyla kitokia grėsmė. Taigi galimybės, kad demokratija suklestės regione dabar e, nutolo. Tai nusipelno pasaulinės bendruomenės dėmesio. E, regioninė grupė nesugebėjo e, užtikrinti demokratijos plėtros. Tai atneša politinių ir ekonominių pasiekmių. Vietoj to, kad pilietinės ir politinės teisės stiprėtų, e, ar e, Laose ir e, Vietname politiniai vadovai e, E, primeta e, diktatūros e, elementus, tas pasakytina taip pat ir apie kitas valstybės. Taip pat ima klestėti korupcija. Todėl mūsų partneriai tame tarpe ir Europoje turi labai aiškiai pasisakyti šių tendencijų šviesoje. Pone pirmininkė, 16 metų pradžioje 10 ASEAN valstybių narių oficialiai inicijavo ASEAN ekonominę bendruomenę. Tai labai svarbus e, regioninės integracijos procesas. ASEAN e, bendruomenė numato remtis trimis ramščiais - ekonominių, politinių ir socialinių. Ekonominis e, ramstis, ASEAN ekonominė bendruomenė yra pagrindinis mechanizmas, kuriuo remiamasi praktikoje. Numatoma sukurti e, regioninę bendrąją rinką apimančią prekes, investicijas e, ir kvalifikuoto darbo laisvą judėjimą nei 2008 metų planas, nei 2014 metų atnaujintas planas numato nuostatų dėl e, žmogaus teisų ir socialinių teisų apsaugos. Taigi e, veikiama e, nenustatant apsaugos nuo negatyvių ekonomikos vystimosi poveikių. Tai marginalizuoja atskirų e, grupių nuomonę ir susidaro grėsmė, kad bus ne, nekreipiamas dėmesys į e, žmogaus teisė pažymus, korupciją, menkstančią socialinę įtraukti regione. E, toks vystimasis ekonomikos rytyje E, kelia grėsmę regiono ateičiai. Pastarojo laiko deklaracijos akcentuoja bendruomenę, kuri būtų orientuota į e, žmonės. Jeigu regionas iš tikrųjų e, vystytosi būtent šią linkme, jis turi užtikrinti, kad žmonių balsas bus išgirstas ir kad bus atsižvelgta į, pavyzdžiui, aplinkosaugos e, interesus. E, žmogaus teisės turi būti įtrauktas į e, ekonomikos vystimosi siekius. Toliau, geopolitinis ginčas tarp Kinijos ir JAV Ir tai atsiliepia e, daugeliui e, mūsų regiono valstybių. Dėl to padaugėjo žmogaus teisų pažeidinėjimų, nes tos dvi supervalstybės e, daro įtaką žmogaus teisės, teisėms e, mūsų regiono šalims. E, žmogaus teisės dabar yra papirkinėjamos. Demokratija, žmogaus teisės ir įstatymo viršenybė dabar nukenčia dėl uh, didelių uh, valstybių, tokių kaip JAV ir Kinijos konkurencijos. Uh, Todėl tais klausimais mums norėtųsi stipresnio ES balso. E, trumpai paminėsiu, e, kokių norėtume rekomendacijų šią prasme. Visų pirma, panaudoti visas e, galimybės, informuoti valstybės narės ir jungtinių tautų institucijas apie labai rimtą situaciją viešai raginti išleisti iš kalėjimo opozicijos lyderius e, Kambodžioje, Vietname, Laose ir kitur e, raginti e, Tailando valdančiąją huntą panaikinti apribojimus Tailando bendrai asamblėjai, užtikrinti žmogaus teisės toje šalyje. Remiame prodemokratinius balsus regione, e, visus tuos, kurie e, pasisako prieš demokratijos e, eroziją. E, kad tos grupės, e, kurios pasisako už laisvus rinkimus, e, būtų paremiamos tame tarpe ir tokiuose valstybėse kaip Kambodža, ES turi užtikrinti, kad piliečių visuomenės veikėjai galėtų būti apsaugoti Pone pirmininkė, mano paskutinė mintis. E, naudokitės politiniais ir ekonominiais svertais, kad galima būtų paleisti iš kalėjimų sąžinės kalinius, e, atkreipti dėmesį į ASEAN e, human, žmogaus teisų įsipareigojimus ir užtikrinti, kad politiniai ir ekonominiai sustarimai su ASEAN e, šalimis būtinai turėtų atitinkamas nuostatas dėl žmogaus teisų apsaugos. Dėkui. Now, United Malays National Organization. Dabar ponas Ošuo kalbės iš Kambodžos nacionalinės asamblėjos. praeisiais metais dvi priešiškos partijos užmesgė dialogą ir norime išgirsti, kaip 2018 metų rinkimų kontekste jūs vertinate tos procesus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu viena mm, parlamento opozicijos atstovų mm. Ir šiuo metu vyksta teismo procesas, kurio baigtis galėtų būti ir 20 metų įkalinimo. Visą tai už tai, kad mes tik tai giname mūsų išrinkusių Kamaros piliečių teisės ir laisvės. Noriu padėkoti gerbėmiems parlamento nariams, kurie balsavo už Europos parlamento rezoliuciją 2016 metų, virželio 8 dieną Kambožos klausimu. Toje rezoliucijoje Europos parlamentas reiškia didžiulis susirūpinimą dėl to, kas vyksta Kom Kambodžoje, dėl čia vykdomų represijų prieš opozicijoje esančius politikus ir žmogaus teisų aktyvi, aktyvistus. Kaip tik keletą mėnesių iki patvirtinant rezoliuciją parlamente viena, vienas e, dabartinės valdžios kritikas e, buvo nužudytas. Vakar vienas opozicijos narys, turintis visišką teisinę neliečiamybę, buvo pripažintas kaltu ir pasmertas kalėti dviejus su pusę metų. Saugumo pareigūnai taiko smurtą tiesiog mm, gatvėje užsipuldami žmogaus teisų aktyvi, aktyvistus. Ir, ponė pirmininkė, liko keli mėnesiai iki vietos valdžios rinkimų ir 19 mėnesių iki visuotinių rinkimų. Tų rinkimų negalime vadinti laisvais ir sažiningais. Mano partijos pirmininkas, opozicijos pirmininkas, jeigu negalės grįžti į šalį, jis šiuo metu yra tremtyje ir dėl to tikrai nesudaromos lygos galimybės dalyvauti rinkimuose. O pabaigti noriu išsakydama dvi rekomendacijas Europos parlamentui. Papildant tai, kas pasakyta rezoliucijoje, mes manome, kad tam, jog Kambodžos valdžia suprastų ir vykdytų savo įsipareigojimus sutartus kartu su ES dėl vystamosios paramos. Valdžia turi išgirsti ir padaryti štai kas. Reikalingos specifinės priemonės, tikslinės priemonės. Turi būti taikomi, pavyzdžiui, vizų išdavimo apribojimai pareigūnams, asmenims, kurie susiję su korupcija, su žmogaus teisų didžiuliais pažeidimais. Ir taip pat reikia daryti viską jau dabar, nelaukti rinkimų dienos, kadangi esame įsitikinę, jog demokratijos siekti kambažai tikrai įmanoma. Ačiū pirminkė it, but I have a question to you, Mr. Kazit. Uh, do you see the maritime... Turėčiau klausimą jums ir panui Kazit. Ar manote, kad per ateinančius metus galėtų būti išspręsti klausimai susijęs su žuvininkystės sustarimais? Gal galėtumėt antrą dalį klausimą pakartot, nelabai išgirdau. Dėl jūrų sienų I am sure, uh, Mr. President, that... Uh, Esu įsitikinęs, ponė pirmininkė, kad uh, dabartinė militaris, militaristinė valdžia, valdžia priims galutinius sprendimus dėl žuvininkystės. Ir taip pat ir kaimininėse šalyse tas bus padaryta, kad uh, laivyba čia galėtų vykti taip, kaip turi vykti. Norime, kad būtų užtikrinta, jog laivai, taip pat ir žvejybiniai laivai būtų statomi taip, statomi tinkamai, surinkami tinkamai ir tas pasakytina ne, ne tik apie Tailandą, bet ir apie kitas šalis ir atitinkamų produktų importą. Šiuo metu čia vieši ir delegacija visa iš nu, Tailando, iš žuvininkystės ministerijos. Ir esu stikinęs, kad irgi vyksta intensyvios diskusijos su komisijos atstovais tais klausimais. Tačiau dar porą dalykų pridėsiu, kadangi esu tiesiog politikas. Norėčiau paraginti Europos, Sąjung... Europos parlamentą daryti spaudimą militaristiniai huntai, kad e, būtų leista visiems politikams vykdyti savo funkcijas. Nes per pastarosius keletą metų mes tikrai negalėjome veikti kaip tikros politinės partijos. Labai daug asmenų negali dalyvauti politikoje dėl įvairių sumetimų, jiems taikome pribojimai. Ir pas, per pastarosius 40 metų po to, kai buvo panaikinta absoliutinė monarchija, Tailandas vis dar yra kelyje modernios laisvos demokratijos link. Bet be abejo susidurėme su sunkumais. Vyksta protesto akcijos gatvėse, o valdžia jas malšina smurtu. Todėl raginčiau Europos parlamentą užmėgsti ryšį su ES valstybėmis narėmis, su jų atstovais ir kviesti daryti viską, kad Tailandas taptų tikra demokratiją. Šiuo metu aš esu atsakingas nacionaliniu mastu už pilietinį ir politinį švietimą. Mes norime, kad mūsų piliečiai ugdyt, kad būtų, mūsų piliečiams būtų ugdoma politikos kultūra atitinkama ir norime, kad ES mums padėtų stiprinti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 Okay, thank you very much, uh, Mr. President. Um, I'm Mercy Barnes. Come. Ačiū, panė pirmininkė, esu Indonezijos parlamento narė. Kartu su kitais ASEAN kolegomis mes čia atvykome, kad atkreiptume, atkreiptume jūsų dėmesį į svarbes problemas ASEAN šalyse susijusias su, su demokratija, žmogaus teisėmis, integracija ir taip toliau. Indonezijos vyriausybė Džakartoje labai svarbu vaidmenį atlieka, siekiant užtikrinti ASEAN šalių integraciją, tačiau kartu susidurime su kai kuriomis problemomis, nes dauguma žmogaus teisų problemų. E, yra esminis, nes e, <clears throat> ASEAN šalių vyriausybės pasirinko tokią poziciją nesikišti į vykstančius procesus, todėl labai sudėtinga spręsti žmogaus teisų problemas, pavyzdžiui, Kambožė e, susijusios su Rohinų tautinė mažuma ir dabar iš Kambožos Rohinai prašo politinio prieglopščio kaimininėse šalise, Indonezijoje, Malazijoje, kitur. Tačiau, kadangi skirtingos ASEAN valstybės e, vadovaujasi skirtingomis ideologijomis, tai Kambodža, Mienmaras ir e, Laosas laikosi labai artimos Kinijos komunistams ideologijos, kitos šalis yra liberalios demokratinės. Todėl mes skirtingai bandome spręsti žmogaus teisų problemas ASEAN valstybėse. Taigi Todėl mes ieškome paramos kitose šalise, siekiant e, atkreipti dėmesį į žmogaus teisų problemas. Azijos šalise po <clears throat> Nürnbergo deklaracijos ES ir e, e, ASEAN valstybės uh, sustiprino bendradarbiavimą, ypač ekonomikos prekybos sektorė ir dabar skiriama e, daugiau dėmesio žmogaus teisėms, pasirašant e, laisvos prekybos susitarimus. E, Atitinkamis procesai vyksta darybos su Tailandu, Indonezija, kitomis šalimis. Tačiau puikiai žinome, kad pasienio valstybės, e, tarp pasienio valstybių pasirašomoms laisvos prekybos sutartims žmogaus teisų nuostatos ir straipsniai negalioja. Taigi labai svarbu, kad e, būtų dedama daugiau pastangų tam, kad e, žmogaus teisų klausimai būtų pabrėžiami labiau derantis dėl laisvos prekybos su atskirais regionais. Mes atkreipėm dėmesį vieną aspektą susijusi su e, pasirengimo laisvos prekybos sutarčių pasirašymui ir mechanizmų ir mechanizmui, kuris turi įsigalioti po šių sustarimų e, pasirašymo, kad būtų nustatytas atinkamas stebėsenos mechanizmas. Mano paskutinė mintis yra susijusi su galimybė padėti vienam ar kitam regionui, kuris patiria panašių problemų susijusių su demokratizacija žmogaus teisėmis. Kitais čia aptartais aspektais tam, kad būtų užsidarytos panašios arba vienodos sąlygos. Tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. ponas Bitikoferis. Ačiū pirmininkė, noriu pirmiausiai padėkoti kolegams iš ASEAN šalių už pateiktą informaciją. Jūs pabrėžėte tai, kad esate, jūs pabrėžėte problemą, kuri mums taip pat rūpi šiame parlamente ir galite to įsitikinti, taip pat ir kai kurie jūsų paminėjo mūsų priimtas rezoliucijas Tačiau manau, kad tokia yra tikrovė, <clears throat> kad kiekvieną dieną reikia dėti pastangas, kad e, tie mūsų principai ir vertybės atsispindėtų ir tikrovėje. Visiškai pritariu tiems, kurie pabrėžia būtinybę sieti ekonominio bendarbiavimo strategijas su žmogaus teisų arba pagarbo žmogaus teisėms strategija. Darantis dėl prekybos, laisvos prekybos susitarimų būtina atkreipti dėmesį taip pat kalbant ir apie tiesioginės užsienio investicijas, būtina atkreipti atitinkamų investuotojų, mūsų įmonių dėmesį į būtinybę gerbti žmogaus teisės. Taip pat mūsų bendro dėmesio nusipelno ir klausimas susijęs su būtinybė ieškoti tam tikros institucinės paramos dvi šalių arba regionių lygmenių. Reikia įvertinti ASEAN žmogaus teisų institucijų dabartinį ir būsimą vaidmenį, tačiau turint omenyje, kad tos institucijos egzistuoja, turėdamos labai ribotus įgaliojimus, tačiau galbūt galėtume pasikeisti nuomonėmis su jų atstovais, taip pat ir apie tai, kaip ASEAN bendrijos ir Europos bendrijos parlamentarai galėtų ieškoti rimtesnių institucinių bendrabiavimo galimybių. Taigi, ačiū, kad atvykote, ačiū, kad pristatėte tinkamą informaciją. Mes įtrauksime jūsų pasiūlymus į parlamente rengiamą pranešimą apie ES ir ASEAN tarpusio santykius. Ačiū pirmininkė. užduoti kai kurios klausimus e, apie padėtį Tailandė ir e, e, žvejybą. Daug žuvies Tailandas e, eksportuoja, tačiau ne visa yra sugaunama jo vandenyse. E, Tailandas praktiškai tampa <clears throat> žuvų plovimo tarpinio stotele. E, kuomet eksportuoja žuvį, kuris sugaunama netinkamais būdais e, kitose šalyse ir eksportuoja Europos Sąjungą dėl Kambodžos. Šalyje vis dar nėra demokratinės santraukos, sa, santvarkos, raudonieji po raudonųjų khmerų diktatūros e, padėtis yra pakankamai sveitinga, vaikai yra lytiškai išnaudojami. Taigi, kaip yra kovojama su vaikų prostitucija Kambodža. Dar vienas klausimas. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas, tyriantis raudonųjų khmerų nusikaltimus. Jam buvo skirta milijonai eurų ir tik keli žmonės buvo nuteisti šio baudžiamojo teismo, ar buvo prasmės tiek lėšų investuoti milijonus eurų, kaip tuo tarpu nuteisti buvo tik tai keli asmenys. Galbūt būtų buvo prasmingiau investuoti tas lėšas e, šalies problemams spręsti, o ne baudžiamajam penkių žmonių persekiojimui, kai tuo tarpu nusikaltelių buvo tūkstančiai laose, tuo tarpu yra masiškai kertamas miškas, ne tik Mekongo deltoje, tačiau ir palei kitas šalies upes. Tai reiškia, kad ten gyvenantis žmonės, vietiniai gyventojai yra išvaromi iš savo gyvenamų vietų. Turint omenyje, kad upių krantai yra pakankamai status ir, ir Mm, jie paprasčiausiai žmonės negali rasti kitos gyvenamos vietos, mm, ypač kenčia nuo to mm, mong gentis. Komunistų valdžia šiuo metu eksploatuoja gamtinius išteklius siekdamas menės naudos, ponė Gomes žodis being... Dėkui e, kolegoms už tai, kad atvyko pas mus. Esame dėkingi galimybę su jumis pasikalbėti ir galbūt e, išklausyti jūsų nuomonių ir orientacinių patarimų. E, kaip ir ponas Būti Kopfer minėjo, mes turime tam tikrą formą e, bendradarbiauti su ASEANu, bet mums e, reikia daugiau. Dažnai tokie formai yra labai formalūs ir e, nepakankamai mums suteikia duomenų, žinių e, tikroms diskusijoms apie demokratiją ir apie žmogaus teisės. Na ir mūsų saviveikos e, viena iš pirmiausių temų yra žmogaus teisės. Jūs, pavyzdžiui, e, Kambodžoje turite labai nemažai savo tautiečių ir parlamentarų, kurie dabar yra įkalinti. <clears throat> E, mes Šiame parlamente esame minėję, kad reikėtų priimti kažkokį įstatymą, panašų į Magnitskio įstatymą, tačiau niekas e, nesiklausė į mūsų žodžius, e, e, taigi e, įstatymą, kuris numatytų sankcijas už tokį elgesį su parlamentarais ir tai praverstų taip pat mūsų santykiuose su Pietričių Azija. Norėčiau išgirsti iš jūsų taip pat ir e, apie e, vaikų seksualinį išnaudojimą ir kaip tai siejasi su nelegale prekyba žmonėmis. Tai ne vien tik Pietričio Azijos problema, tai globali problema. Mums kaip parlamentarams privalu ją spręsti. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę ir mūsų tarpusavio bendradarbiavimas gali čia prisidėti. Na ir dar viena tema - tai kova su korupcija, mokesčių rojais ir panašiai. Akivaizdu, kad ši problema egzistuoja jūsų regione. E, akivaizdu, kad taip yra, nors e, kai kas tai ir neigia. E, mes turime specialų komitetą tirti Panamos dokumentų atskleid, atskleid, atskleistus atvejus. E, <clears throat> pavyzdžiui, Singapūras yra e, mokesčių rojus e, tarnaujantis visoms jūsų regiono valstybėms. Na ir pagaliau norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie transatlantinę investicijų ir prekybos sutartį, ypač kai kalbama apie jos galimą poveikį darbo jėgai. Mes žinome, kad e, amerikiečiams ši sutartis gali pasinaudoti kaip e, pavyzdys sudarant sutartį su jūsų regionu. Kas norėtų atsakyti? Buvo daug klausimų, bet matyt, e, priklausomai nuo mūsų patirties ir, ir, ir, ir e, e, atitinkamų šalių mes sugebėsime į juos atsakyti. Visų pirma, dėkoju parlamento nariams už jų išreikštą nerimą, pabandysiu į kai kurios klausimus atsakyti. Pradėsiu nuo paskutiniojo. Aš kalbu apie partnerystės susitarimą su JAV, čia įtrauktos 12 valstybių. E, ši, šiam sustarime e, dominuoja JAV, jame yra nemažai e, svarbių skyrių, kurie kelia tam tikro nerimo dėl intelektualinių teisų, dėl darbo, dėl aplinkos ir taip pat dėl investuotojų teisų apsaugos. E, kai kurie iš tų skyrių neturi saistančių nuostatų, bet e, skyrius dėl e, darbo jėgos, pavyzdžiui, yra saistantis ir dėl intelektualinės nusavybės. Taigi, ponė pirmininkė, kalbant apie investuotojų teisę apsaugą ir intelektualinės nusavybės e, apsaugą. Šie klausimai yra aktualūs visoms valstybėms. <clears throat> Mes e, bijomės, kad susitarimas pakirs e, vyriausybių galimybę formuoti savo politiką šiuose srityse. Aš manyčiau, kad vyriausybėms čia reikia suteikti kuo daugiau lankstumo formuoti savo politiką. Bet numatomas nuostatos to neleis padaryti. E, numatoma sistema, kur e, trijų narių e, arbitražas turės teisę spręsti ginčius ir e, taikyti sankcijas vyriausybėms. Taigi sprendimai priimami vykdomajam lygmenyje, parlamente ir e, teismuose e, bus sumenkinami, tokiu būdu bus sumenkinamas valstybės suverenitetas, parlamento galios ir teismų galios. Taigi tai silpnina demokratiją, trukdo politikos formavimui reikalas tas, kad e, investuotojų apsaugos nuostatos bus susijusios su e, milijonais ir milijonais eurų. Pavyzdžiui, JAV dabar kelia ieškinį Vokietijoje už keletą milijardų eurų. Gal Vokietijai tai pakeliama, bet maž, mažesniuose <clears throat> valstybėse tai būtų labai didžiulė našta. Todėl uh, investuotojų apsaugos nuostatos yra tam tikra priemonė drausminti vyriausybės. Aš suprantu, kad investicijas reikia saugoti, bet e, nereikėtų skatinti šio proceso panaudojant trijų žmonių arbitražo mechanizmą. Mes turėtume stiprinti ir pasinaudoti atitinkamas valstybės <clears throat> įstatymus tarptaut, intelektinės nusavybės teisės, e, tame tarpe patentų apsauga ir kiti dalykai taip pat yra labai aktualūs. Daugelis e, Azijos valstybių dabar negali leisti savo įsigyti tam tikrų vaistų, nes jų kainos yra labai didelės. Na, o dabartinės siūlomos nuostatos leidžia patentų galiojimą E, pratesti e, dar 20 metų. Taigi e, tų patentų galiojimas dabar prasitęs iki 20, 23, 25 metų. Farmacijos bendrovės reikalauja tokio pratesimo todėl, kad tai joms reiškia daugiau pelno pinigai, e, kuriuos e, tos įmonės buvo investavusios, jau buvo susigražinti per pirmosius penkerius metus. Na, o termino pratesimas reiškia vis daugiau skolų ir kad vis daugiau žmonių negalės įpirkti tinkamų vaistų. Tai svarbu, nes vaistų reikia siekiant išlikti, gyventi, atsigauti po lygos. Bet dabar tai darosi neįmanoma, nes vaistai tampa labai brangus. Dabar turime prekybos sustarimus, kurie, kurie būtent ir numato patentų termino pratesimą, kuris reiškia brangesnius vaistus mūsų piliečiams. Tai pakerta e, pakerta teisę į prieinamą e, E, sveikatos apsaugą. Ir šiame kontekste ES ir komisija derisi su įvairiomis mūsų regiono valstybėmis dėl e, partnerystės e, susitarimų su Singapūru, Tailandu, Tailandu ir Filipinų vyriausybėmis. Ir šiame šiame procese bandoma pasinaudoti tomis nuostatomis, dėl kuriomis buvo susidėrėta su JAV. E, todėl reikia užtikrinti, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl žmogaus teisų situacijos vertinimo. E, dėl e, Laoso ir e, kitų dalykų. E, ASEANO e, parlamentarai e, yra lankėsi Laose prie tų užtvankų, kurios kelia grėsmę žmonių e, pragyvenimui. E, ir mes norime svarstyti tų užtvankų Mekongo upėje statybos problemas. Mes manytume, kad, e, projo, kad projektas, kurį e, kaip tik paminėjo e, parlamento narys iš Ispanijos, yra Kinijos apmokamas projektas, kurį vykdo Malazijos įmonės. Mes <clears throat> Turime e, žmogaus teisėjų padėties ataskaitą, kurią parengė Malazijos žmogaus teisės stebėjimo institucijos, bet vyriausybė atsisako tai svarstyti. Aš manau, kad ES galėtų išreikšti savo susirūpinimą dėl šios problemos. Dėkui. Dėkui, kas dar norėtų kalbėti. Atrodo, kad niekas. Galbūt aš galėčiau pasakyti keletą žodžių, esu iš Tailando. Dėl žuvininkystės verslo skaidrumo. Aš norėčiau paraginti Europos parlamentą spausti Tailando vyriausybę sudaryti dvišalius žuvininkystės sustarimus su Indonezija, Malazija, Filipinais, kaiminėmis valstybėmis. Uh, ir e, ypač su Mianmaru. E, be tokių sustarimų e, žuvininkystė, žvejyba bus nelegali. E, ir e, tada reikėtų e, tam tikro stebėjimo mechanizmo, kad būtų laikomasi kilnės taisyklių, kalbant apie produktus, kurie importuojami į Europą. Dar E, raudonųjų kmerų paveldo Kambodžoje, tai kaip galima kalbėti apie skaidrumą, kai e, tarp valdančiųjų e, yra žmonių, kurie patys e, yra buvę kmerūž nariais. Taigi čia tiesiog farsas, nedaugiau. E, mes žinome taip pat, e, kad e, donorų konsorcijumas derėsi su Laoso vyriausybė dėl užtvankų Mekongo upėje, bet neatsižvelgiama į paprastų Laoso žmonių interesus ir į aplinkosaugą. Taigi reikėtų neleisti privačiam sektoriui ir kitų valstybių valstybinėms įmonėms veikti vien tik tai siekiant pelno, neatsižvelgiant į humanitarinius ir aplinkosauginius sumetimus. Na ir toliau. E, kontaktai su ASEANO institucijomis neišvengiamai bus varžomi kai kurių valstybių autoritarinių lyderių. Taigi, kuo daugiau turėsime tiesioginių kontaktų, tuo bus geriau. Pavyzdys e, yra šios dienos vizitas. Ir tada demokratijos ir žmogaus teisų reikalai galės pajudėti pirmin. Na ir, ir toliau, e, kaip tailandietis sakau, kalbant e, apie transatlantinės investicijų ir prekybos sutartis, E, ar e, laisvosios priekybos e, sutartis, tai aš manau, kad juose ypatinga dėmesį reikia skirti vaistų problemoms. Dėkui Tęsime šią diskusiją rytoj e, žmogaus teisų pakomitetyje. Dabar labai dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Dabar iš karto pereisime prie Kolumbijos reikalų ir e, taikos susitarimo ir e, referendumo klausimo. Mes tikimės, kad e, taikos darybos tęsis ir sprendimas bus surastas. Aš e, prezidentui Santus e, buvau nusiuntęs sveikinimo laišką dėl taikos susitarimo. Kas pradės? Ponas Degrandės. Prašom. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabemos que estuvo. Dėkoju ponė pirmininkė. Žinote, kad e, į Kolumbiją vyko ad hoc delegacija ir kaip ko pirmininkas ad hoc delegacijos skirtos stebėti spalį anksčiau vykusi referendumą, noriu informuoti Jūs apie mūsų kelionę, mūsų vizitą. Ponui Ramonui Angi noriu padėkoti už tai, kad galiu jam atstovauti. Ir manau, kad bus proga dar ir kitiems kolegoms vykusiems kartu suteikti progą pasisakyti. Dalį delegacijos vadovavau aš, o kitai delegacijos daliai ponas Ramon Angiai. eh, Boris Zala, de Socialistas y Demócratas por Eslovaquia, Nikolai Barekov, de ECR eh, por Bulgaria, Izaskun Bilbao, del Grupo ALDE por España, y Tania González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 buvo išsiusta rinkimų stebėsenos delegacija. Ambasadorė Bogotoje dirbanti taip pat dalyvavo kongreso komiteto nariai. Dar vyko posėdžiai su Anudonijos, su premjeru. Mūsų diskusijos vyko labai atvirai. Ir tikrai, galiu pasakyti, niekas nesitikėjo, kad bus toks rezultatas Dar susitikome taip pat ir su aukų artimųjų organizacijų atstovais tiek FARC, tiek sukarintos kitos grupuotės irgi siuntai sustikimo savo atstovus, tai yra tos grupuotės, kurios vykdė visus tuos žiaurumus. Organizavome ir spaudos konferenciją. Buvo išplatintas pranešimas. 38 procentai rinkėjų tik dalyvavo ir 52,1 procento pasirinko atsakymą ne, už balsavo 49 procentai iš esmės juntamos buvo palankios nuotaikos sustarimo atžvilgių. Dėl to beveik niekas nesuvokia, kodėl taip įvyko, kad nubalsuota buvo prieš. Norime padėkoti visiems piliečiams už tai, kad jie pareiškė savo valią. Taip pat dėkojame ir prezidentui Santos už jo iniciatyvas. Ir būtinai reikia siekti, kad ir toliau FARC laikytųsi susitarimo, kad nebūtų grįžta prie smurto. kad į visus procesus būtų įtraukti ypatingai tie regionai, kurie smarkiausiai nukentėjo dėl FARC veiksmų. Na ir tikimės, kad visi sustarimai ir toliau bus vykdomi būtent taip, kaip susitarta buvo ir su ES atstovais, kad FARC nebegrįž prie ginklų, kad bus toliau tariamasi taikiai, siekiama taikos proceso. Na ir išvada būtų tokia, visi nori taikos, tik neaišku, kaip jos siekti. Dabar pereinamojo pobūdžio procesai vyksta ir turėtų vyksti, vykti. Be abejo, negalima ignoruoti piliečių išreikštos valdžios, iš, išreikštos valios ir toliau turi vykti dialogas, kad ir toliau išliktų viltis sugyventi taikiai. ES tęs savo veiklą šalyje ir norima, kad visos pusės rodytų iniciatyvas susitar ir pasirengimas susitarti O vakar gavome pranešimą, kad taikos procesą ketinama pradėti kitą mieste. Tai rodymas visiems, kurie galvojo, kad gal FARC pasielgs kitaip, bet visgi atrodo, kad situacija klostosi palankiai. Muchísimas gracias. Um, yo no tuve la suerte de poder participar, uh, como lo hizo el diputado Luis de Gra Ponas Lopes, ačiū. Aš taip pat turėjau garbės dalyvauti šioje misijoje. Kolegė Luis Grandes ir kiti vyko kartu. Aš noriu padėkoti komiteto vardu ir, per, ir Europos parlamento vardu už suorganizuotą šią kelionę. Ne pirmą kartą mes vykome į Kolumbiją. Darybos dėl taikos buvo tikrai labai sudėtingos. Na ir pasiekus sustarimą vyko referendumas. Yra kaip yra. Rezultatas būtent toks. Dar pateiksiu ir kai kurių pastebėjimų dėl to, kas, manau, toliau vyks šalyje. Šis sustarimas vertinamas kaip didelė viltis šaliai, kur padėtis tikrai katastrofiška po 50 metų smurtavimo, nesuskaičiuokų. Tokios darybos dėl taikos buvo tikrai puikiai galimybė, puikiai proga siekti pažangos. Tik be abejo rezultatas referendumo nuvylė, nes pats referendumas vyko taip, kaip turi būti, tačiau ištartas ne. Plačiai manoma, kad taikos procesai turėtų būti negrįžtami ir kolega De Grandes taip ir pristatė padėtį, tačiau dabar situacija tikrai labai trapi. Paskutinėmis dienomis ir savaitėmis visi ženklai buvo tikrai palankus ir prezidentas Santos bei kiti nuodugniai stengiasi įsigilinti į priežastis, dėl kurių buvo nubalsuota prieš Bet FARC taip pat teigia, kad nori nutraukti smurtą, kad nori toliau tęsti taikos procesą ir galvoju, kad Nobelio taikos premijos suteikimas yra irgi geras ženklas, postumis visiems ir toliau dirbti dėl taikos. norima taip pat dėrėtis ir su jungtinėmis tautomis, kaip girdėjote. Ir Europos komisija, Europos Sąjunga be abejo Kolumbijoje taikos procesą taip pat ketina remti, kad, jo nuost, kad sustarimo nuostatų būtų laikomasi, bet ir kad būtų ieškoma adekvataus sprendimo tiems, kurie pasakė ne šiam sustarimui. Ačiū, ponia Brokai už galimybę man taip pat įvertinti šios misijos rezultatus. Aišku, mane nuvylė referendumo rezultatai, ypač turint omenyje kad šį klausimą buvo bandoma spręsti panašiai kaip ir e, Junktinės karalystės e, išstojimo iš ES klausimą perkeldami sprendimą ant piliečių pečių, kai mano manimų geriausiai tą dalyką galėtų atlikti renkami parlamentai. Aš manau, kad daugiausiai buvo nubalsuojama prieš taiko susitarimą dėl to, kad buvo siūloma atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės FARC vadovus. Dabar kažkaip reikia padėti išgelbėti prezidentą Santosą ir padėti jam išlaikyti taiką su FARC ir galbūt e, būtų galima dabar padėti jam susitarti, kad FARC lyderiai, tokie kaip Timošenko, galėtų išvykti į Kubą ir po to surinkti antrą referendumą. Ponas Nartas, ačiū ponė pirmininkė, taikos susitarimas, aš manau, yra labai blogas, jo pasirinkta forma, bandant e, kažkaip taikos susitarimuose ieškoti teisingumo, nes teisingumo ten ieškoti neverta. Man Šis rezultatas buvo neigiamas, tačiau kelias jo link tikrai buvo neblogas po 70 metų smurto, panašiai kaip Venezueloje, atsirado taikos viltis ir dabar Europos parlamentas turi apsispręsti, ar mes netrukdysime savo sprendimais jau šalies piliečių priimtam sprendimui. Štai kaip mes Moldovoje įsikišome e, ir sutrikdėme rinkimo procesą, Kolumbijoje tą patį darome. Man referendumo rezultatai nepatinka, tačiau dar labiau man nepatinka tai, kad mes kišamės į demokratinius procesus. <clears throat> Kolumbijoje 20 procentų gyventojų, 40 e, procentų dalyvavo rinkimuose, 20 procentų pasisakė už taikos sutrimą, 20 procentų prieš skirtumas yra labai nežymus, tačiau čia mes neminime dviejų dalykų. FARC kontroliavo prekybą narkotikais. Ir niekas nekalba apie tai, kad reikia sugriauti priekeivių narkotikais tinklus. Ir niekas nekalba apie tai, kad buvę narkotikų priekeiviai dabar bandys įteisinti save per taikos procesą. Mes nežinome, kokius kontaktus jie palaikė. FARC vadovai tokie kaip Timošenko mm, neatskleidė savo ryšių su vietiniais narkotikų prekeiviais. Jie nori tos ryšius ir toliau e, išlaikyti, neatskleisdami atitinkamų pavardžių. Dėl nebaudžiamumo dabar. Kolumbijos e, žmonės e, bus priversti mokėti už tą nebaudžiamumą savo kišenės, tuo tarpu FARC atstovai nori visus savo turimus pinigus pasilikti savo. Kodėl? Dėl to, kad jie nori savo logistiką išlaikyti savo rankose. Prekybos narkotikais logistika. Esu įsitikinęs, kad taikos proceso sustabdyti neįmanoma ir bus susitarta, tačiau mes nekalbėkime čia apie taiką, neterškime šio žodžio, jeigu mes ir toliau leisime narkotikų priekybą Kolumbijoje kontroliuoti tiems patiems žmonėms. Pone Lūnačiak žodis. Ačiū, aš taip pat kalbėsiu ispaniškai, kadangi mm, buvau narė šios ad hoc misijos ir delegacijos. <clears throat> Noriu padėkoti vis, abiems pirmininkams, tiek Degrandės, tiek Auregi, nes ši misija nėra dažnai rengiama mūsų parlamente. Visi misijos dalyviai sutarė dėl to, ką mes turime kalbėti. Visi pasisakėme nuo pat pradžių už paramą taikos procesui. Kolega Nart prisiminė balsavimą, aš taip pat prisimenu, kaip vyko balsavimas sekmadienį, kolega Hauregė ir aš mes buvome mieste, Urybės gimtajame mieste, miesto aikštėje. Ir jis kalbėjo apie tai, kad kolumbiečiai yra pripratę prie tobulo karo, o taikos susitarimas nėra tobulas, tačiau tai buvo vienintelis susitarimas, kurį buvo galima pasiekti. O kolumbiečiai jau yra pripratę prie to karo. Todėl taikos susitarimas, e, kadangi jis nebuvo tobulas, jam jie ir nepritarė, tačiau tai buvo geriausias įmanomas taikos susitarimas. Ir mums buvo, aišku, nepriklausomai nuo mūsų politinės partinės priklausomybės, tačiau mes patyrėme tam tikrą šoką dėl to, kad šiam susitarimui nebuvo pritarta. Kolumbijos prezidentas buvo apdovanotas Nobelio taikos premija savo pastangas, tačiau aš jau geriau būčiau sutikusi, kad jam ta premija nebūtų buvusi skirta, bet būtų pritarta taiko susitarimui. Kai kurie kolegos, kaip kolega Degrandės ir ponė Mogerinė po balsavimo kitą dieną komentuodami rezultatus referendumo pasakė, kad kad bus e, galbūt teikiami nauji pasiūlymai susiję su tolesnė proceso eiga, nes dabar reikės veikiausiai nesutartį taikos pasirašyti, o pasirinkti kitokį procesą siekiant, kad FARC mm, būtų išbraukta iš turistinių organizacijų sąrašo, kadangi tokia sąlyga buvo iškelta iš e, FARC pusės, e, kad sustarimas būtų pasirašytas. Na, mums buvo pasakojama daug įvairių dalykų referendumo kampanijos metu. Kivaizdu, kad e, aukų artimiesiems sunku buvo šiam taikos susitarimui pritarti, nes susidarė įspūdis, kad jiems reiks susimokėti už tai, kad FARC būtų gražinta į e, visuomenės gyvenimą ir e, reikės atitinkamą fondą įsteigti, kad e, būtų galima palengventi FARC atstovų grįžimą į politinį gyvenimą. Tačiau ministras Pardo teigia, kad reikės, kad e, e, tas, to, tos lėšos, kurias e, būtų reikės sumokėti sukilėliams, bendrai suma būtų mažesnė negu viena bombardavimo išlaidos. Manau, kad e, reikia pabrėžti, kad e, dauguma rinkėjų pritarusių taikos susitarimui gyvena miestuose, kurie mažiau nukentėjo nuo karinių veiksmų. Vienas žurnalistas, e, komentuodamas referendumo rezultatus, pasakė, kad Markeso magiškasis realizmas po referendumo rezultato tapo tragišku realizmu Kolumbijoje. Dabar mes turime toliau remti taikos procesą tam, kad nebūtų grįžtama prie karinių veiksmų ir kad e, būtų už, užtikrinta taika. Aš tiesą nepamet neprekiavau kokainu, tačiau medumi esu prekiavęs. Ši misija parodė, kad e, mes e, remiame e, Kolumbijos taikos procesą ir mes privalome išlikti politiniu požiūriu išmintingi, apdairūs. Manau, kad Nobelio taikos premija sustiprina pono Santoso pozicijas ir jis jau pažadėjo tęsti savo pastangas siekiant užtikrinti taiką ir tikiuosi, kad ES Europos parlamentas jį parems. Ačiū. Ačiū. Aš galiu tik pritarti šioms mintims. Bet koks taikos susitarimas yra neteisingas, nesažiningas vienos iš šalių atžvilgių. Tačiau siekiant taikos reikia su to susitaikyti, kaip minėjo ponė Lūnačiak, tai būtų daug geriau, jeigu tas net nesažiningas susitarimas būtų buvęs patvirtintas, <clears throat> negu kad visas procesas žlugtų. Tačiau aš e, nesu tikras, kad dabar po referendumo procesas iš tiesų galės būti užbaigtas, nes jeigu nebus susitarta dėl e, ilgalaikės proceso eigos, jis gali žlugti ir dėl to Kolumbija kaip valstybė gali patirti didžiulę žalą ir daug sąnaudų ir manau, kad mes turime dėti visas pastangas tam, kad dabar nebūtų prarasta iniciatyva ir kad e, galiausiai vis tik tai būtų pasiektas susitarimas. Dėkoju ponui Degrandės ir kolegoms už suteiktą informaciją. Manau, kad būtent dėl minėtų priežasčių turėtume ir toliau stebėti padėtį Kolumbijoje ir jeigu tik galėtume ko nors padėti, skatinami šį procesą turėtume imtis veiksmų. Ačiū. Dabar svarstysime padėtį Gruzijoje. Kas mums pristatys atitinkamą informaciją, ponė Gomes. Atrodo, kad jūs kiekvienoje kelionėje dalyvaujate. With... Džiaugiausi, galėjome nuvykti į Gruziją e, su EP delegacija, e, bendradabame labai gerai, ESBO e, mechanizmo kontekste ir su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. E, mūsų delegacijos nariai puikiai padirbėjo irgi, tai atsispindi mūsų galutinėme pareiškime spaudai, kurį pateikėme preskonferencijoje su kitomis tarptautinių stebėtojų delegacijomis. Žinom, žinojame, kad e, kalbant apie demokratinį Gruzijos valstybės konsolidavimą, Šie rinkimai buvo labai svarbus. Džiaugiamės, kad prieš pat rinkimus buvo paskelbta dėl vizų liberalizavimo sprendimo prieimimo. Tai buvo e, gerai priimta Gruzijoje Žinoma, e, okupuotoje pietų Osetijoje ir Abhazijoje rinkimai nevyko, bet ten, kur jie vyko, žmonės žinojo, ką jie daro. E, rinkimų komisijos veikė gerai, mums padarė didelį įspūdį e, rinkimų komisija ir jos pirmininkė. Ir galutinėme sustikime su jie po rinkimų ji pasirodė labai gerai ir labai noriai priėmė mūsų rekomendacijas, buvo nusteikusi paversti jas veiksmais. E, taip pat e, sustikome su užsienio reikalų ministru po preskonferencijos, taip pat geras sustikimas. E, savo pastabose apie tai, kas įvyko, mes akcentavome, kad nepaisant to, kad labai profesionaliai buvo organizuojamas e, balsavimas, kur beje svarbiausias vaidmuo teko moteriams, e, daugumoji balsavimų apygardų būtent jos vadovavo. Vis tik buvo problemų su skait, balsų suskaičiavimu, balsavimo vietose e, buvo e, per didelė žmonių, sangrūdos, e, buvo žmonių, kurie buvo vadinami vietos stebėtojais, bet iš tikrųjų tai buvo partiniai stebėtojai ir buvo tam tikrų problemų Buvo keletas incidentų, kada buvo padaryti įtakos Manulyje e, ir netgi netoliese nuo Tbilisio, <clears throat> kur mes patys buvome nuvykę ir stebėjome, kaip viskas vyksta vienoje vietoje. Viso to visiškai nereikėjo. Ir, ir tai tikrai net ir valdančiai partijai nepasitarnavo uh, teigiamai, nes kai kurie iš tų huliganų e, buvo susiję su valdančiaja partija. Mes e, taip ir pasakėme, mes taip pat akcentavome ir e, tai, kas įvyko per rinkimų kampaniją, e, konkrečiai e, buvo susprogdintas opozicijos parlamento nario automobilis, ir prezidentas, ir premjeras, ir mes patys akcentavome, kad tai padarė didelę žalą ir kad reikia siekti teisingumo, raginome e, atlikti šitą tyrimą ne tik tai šio atveju, bet ir kitų atvejų. E, mes žinome, kad e, teisingumo reformoje yra nemažai problemų, bet raginome, kad būtų nubausti tie, kurie kalti dėl šio incidento. Deja, toje e, valstybėje, e, kaip ir e, daug, daugumoje sovietų okupuotų, okupuotų valstybių, privačiam gyvenime labai daug problemų kelia neteisėtas tas neteisėti įrašai. E, pavyzdžiui, Rustavija vienas asmo mums sakė, kad labai didelį neigiamą poveikį padarė jo asmeniniam gyvenimui. Akcentavome taip pat ir e, politinių diskusijų svarbą. E, sakysime, e, viena iš partijų mūsų organizuotoje politinėje diskusijoje nusprendė nedalyvauti Ir pats premjeras e, toje diskusijoje nedalyvavo. Taigi, e, tiesiog tik akcentuoju, e, kad kol kas įvyko tik tai pirmasis rinkimų raundas, kitas bus 30 spalio. Pirmajame raunde valdančioji partija laimėjo ir Dabar iškyla klausimas, ar opozicinė partija toliau boikotuos rinkimus. Aš manau, kad tai išduotų opozicinės partijos rinkėjus, tai būtų tikrai uh, kvaila ir uh, mes patys bandėme atkalbėti <clears throat> nuo tokio pasielgimo E, mes e, raginome, kad reikėtų vengti tolesnį, tolesnio smurto eskalavimo, rengiantis antrajam rinkimų raundui. Na ir taip pat e, reiktų akcentuoti tai, ką pasakė ponas Kalašnikovas, rinkimų stebėtojas iš Rusijos, kai jisai pasakė, kad tai nėra Rusijai palankus rinkimų rezultatai. Tie rezultatai, kurie pasiekti kol kas pirmam raundė, yra tik tai laikini, bet jie neatnešė pergalės Rusijai. Visi puikiai suvokia, kad e, dauguma valdančiosios ir opozicijos E, partijos narių e, neketina nuolaidžiauti Rusijai. Dėkui, nedėrėtų ne, ne, ne man kartoti tai, ką pasakė Ana, pritariu didžiają dalimi, tik pasakysiu, kad atsižvelgiant, kad dvi e, didžiosios partijos na, kažkaip yra tarsi valdomas iš išorės, <clears throat> Galbūt UNM atveju taip ir yra, bet reikia akcentuoti, kad šalyje gyvenantis milijardierius vaidina labai svarbu vaidmenį. Visi siekia kuo geriausių tikslų, turi geriausių ketinimų, o paskui ten kažkur e, užkulisiuose yra, yra žmogus, kuris e, tarsi leidžia e, jiems e, dalyvauti procese. Taigi ir mūsų žmonės ir galbūt ponios Mogarinė institucijos atstovai, tai yra vykdomai valdžiai, dėrėtų ponui Ivanišvili pasakyti, kad nereikėtų jam taip kištis e, pinigų prasme. Jo partija turėjo žymiai daugiau e, finansų negu visas kitas draugės sudėtas. Taigi, e, antra vertus, kita svarbiausia partija taip pat įtakojama asmens, kuris dabar jokio vaidmens jau nebeturi, bet siekia jį turėti. Taigi reikia rezultatų, kurie būtų e, tinkami piliečiams ir svarbu, kad jie tą faktą suprastų. Aš manau, kad e, galime paremti naująją būsimąją vyriausybę, jos siekiasi demokratizuoti šalį. Ak. First of all, everyone takes part in the Na, visų pirma, svarbu, kad visi dalyvautų antrajame e, rinkimų raunde, galbūt e, bandant išvengti dviejų trešdalių daugumos, e, nes, kaip žinome, iš kitų rinkimų tokia tendencija būtų pavojinga. E, egzistuojančioje e, sistemoje reikėtų vengti dviejų trešdalių e, daugumos e, galimybės. Galbūt reiktų ateitie pagalvoti apie įstatymą pakeitimą, apie tai pagalvosime. Ateityje, bet yra ir kita mintis. Aš manau, kad turime daug pavyzdžių dviejų trešdalių daugumos ir žmonėms kurie patenka į vyriausybę, tada atsiranda labai daug pagundų daryti, daryti tai, ko nederėtų daryti, nes jiems nereikia siekti kompromisą su kažkokia kita partija. E, žinome, kad ir ES valstybėse narėse e, tokie atvejai nebuvo labai pravartus. Todėl mes turėtume sakyti jiems, kad savo pergalę reiktų džiaugtis kukliai. E, suprasti, kad dauguma dar ne viskas. Svarbu, kad e, būtų stabdžių ir atsvarų sistema, kad daugumą reikėtų e, susijęti su tam tikra pusiausvyrą. E, apie tai turime kalbėti ankstyvame etape, nes e, gali iškilti grėsmė ateities keliui Europos, Europos link. E, ir aš manau, kad būtent tokią mintį Ana ir pasiuntė. Dėkoju, dėkoju jai už jos pastabas.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 pirmininkė, aš tikrai nebekartosiu to, ką sakė delegacijos vadovė, ponia Gomes. Noriu tik padėkoti jai už jos darbą. Visiems kolegoms noriu padėkoti ir pateikti keletą komentarų. Mūsų misija vyko Bonis mieste. čia įvairios mažumos gyvena, azerbaidžianiečiai ir kiti, tačiau pačių gruzinų beveik nėra. Ir požiūris į mažumas skirtingas yra gana palankus, buvo informacijos teikiama ne tik gruzinų kalba, bet ir kitomis. Bet ir kitomis. Informacija apie kandidatus buvo pateikta įvairiomis kalbomis. Taigi, viskas vyko puikiai ten, kur gyvena mažumos dėl incidento, Javiero minėto. Tai taip. Ir aš jį iš dalies patyriau, mūsų buvo paprašyta palikti miestą netgi. O kilo tas konfliktas dėl to, kad vienam žmogui neva nebuvo leista atiduoti savo balso. Mes lankėmės 12 apylinkių ir visose kokiu 10-12 asmenų būdavo neaišku, ką veikiančių ir klausėme jų, ką jūs čia darote, tai jie atsakydavo, kad mes čia tik pasižiūrėti atėjom. Iš to ir kildavo įvairiai įtampa. 9000 stebėtojų stebėjo rinkimus. Ir manyčiau, kad Gruzijos valdžia gal kiek perdėtai reagavo su visomis tomis akcijomis. Ir ne vieną kartą buvo kritikuojamas tas dalykas, jog tarsi dvigubai norima apsisaugoti. Pasai buvo tikrinami daugybė ant spaudų dedama Latvijoje, nieko panašaus niekuomet nesu matęs, bet per šiuos rinkimus Latvijoje nebuvo užtat klastojami biuleteniai ar, ar rezultatai. Ir žiūrėkime tiesiog, kas mūsų laukia per antrąjį raundą. Uh, Ana Fotyga, prašom. Thank you, Chair. Uh, of course, I, I subscribe to... Toliau, Ana Fotyga. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai pritariu viskam, kas buvo pasakyta apie šią misiją ir pirmiausia reikia pastebėti, kad mes buvome labai susidirbusi, veiksmingai dirbusi komanda, nedidelė komanda susibūrusi aplink Ana Gomes. Labai ačiū jai už vadovavimą misijai. Ir kalbant apie mūsų pačių vertinimą, reikia pasakyti, kad tikrai dėl daugelio dalykų buvom susirūp... buvo dėl ko susirūpinti, taigi mūsų darbas nenuėjo veltui. Ir žiūrėsime, kaip bus po trijų savaičių ir kaip klostysis reikalai dar vėliau. Kiek man žinoma, yra bauginimo atveju užfiksuota prieš rinkimus dar iš įvairių valdžios institucijų ir be abejo viena partijų yra akivaizdžiai prorusiška ir trečioji partija, kuris surinko nemažai balsų ir, ir tai keis e, Gruzijos parlamento veidą. Ir Alasanė ir Zupašvili, kitos dvi partijos, galime pasakyti, kad <clears throat> aiškiai pralaimėjo. Čia buvo koalicijos partneriai, kurie veikia galbūt skirtingai, bet vis dėlto abi partijos tikrai, reikia pasakyti, labai atsakingai žvelgia į savo kaip vaidmenį, kaip opozicinių partijų vaidmenį. Ir vyko labai aštros diskusijos dėl to, kaip partijos įsivaizduoja tolesnę Gruzijos ateitį todėl galima įsivaizduoti įvairius scenarijus. Kitas dalykas dėl Ustafio. Reikia visuomet pabrėžti, kad norint išlikti tikrai opozicijai Gruzijoje, tai be abejo yra būtina, turi būti užtikrintas žiniasklaidos pluralizmas. Tai yra labai svarbus momentas. Ir nors sutinku su pirmininko nuomonė ir daugelio jūsų pasisakymais dėl to, kad reikia ir toliau dirbti, nesustoti, visgi turi egzistuoti tikra parlamentinė pozicija, ji turi išlikti parlamente ir naudotis įvairiomis priemonėmis, kurios yra jos rankose. Tai tokia būtų ir mano žinia. O kai yra bauginimas vykdomas, yra įvairių kitų pažeidimų per rinkimus, tai tikrai kelia susirūpinimą. Ar tikrai ir toliau galės egzistuoti tikra opozicija, todėl turime akilai stebėti situaciją. Ir stengtis, kad Gruzija ir toliau išliktų demokratiška. Just. Ačiū toliau, ponas Užlevičius. Uh, Ačiū pritariu <clears throat> kolegų mintims, kurias šiandien išgirdome. Manau, kad uh, turime pripažinti, kad rinkimai vyko tvarkingai rinkimų dieną, tačiau pažeidimų pasitaikė anksčiau per rinkimų kampaniją. Ir čia mes turime aiškiai juos įvardinti. Ir kiekvieną kartą įtraukti į savo darbo atvarkę šį klausimą, sustikdami su Gruzijos atstovais, aš buvau susitikęs su valdančiosios koalicijos, tiksliau pastebėjau, kad valdančioji koalicija pasinaudojo tam tik, tikrais triukais opozicijos atžvilgių ir kai kada elgesi netgi labai bjauriai, pavyzdžiui, gazdindami, baugindami opozicijos atstovų šeimų narius įvairiais būdais. Iš tiesų, tai, kas įvyko Gruzijoje po pirmojo rinkimų turo, aiškiai parodo, kad sustiprėjo Gruzijos svajonės partijos pozicijos. Iš tiesų, ši partija gali gauti du trešdalius vietų parlamente. Ir antras, antra išvada, kad opozicija beveik visiškai žlugo. Ypač kalbant apie liberales partijas, Lasanija netgi nusprendė nedalyvauti antrajame rinkimų ture. Gorija, taigi jie praktiškai yra iškai nusivylę ir jeigu po rinkimų pozicija dar labiau susilpnės, tai tas politinis vaizdas tikrai neturėtų būti mums priimtinas, mes norėtume matyti sveiką politinę konkurenciją tarp skirtingų partijų, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume atsukti nugarą Gruzijai, mes turėtume vykdyti savo pažadus, vizų liberalizavimas turi vykti laiku, tai ne turėtų būti dovana rinkiminė, tai turėtų būti pripažinimas e, vykdomų reformų ir ES turėtų be didelės dėlsos užduoti aiškius klausimus Gruzijos pusėje ir mes turime e, vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus ir turime priimti visus reikiamus sprendimus arba daryti spaudimą tam, kad e, mūsų darybininkai Libė komitete galėtų dėrėtis atsakingai. E, atsižvelgdami ir į tvarkaraštį, į terminus tam, kad mūsų sustarimai ne tik su Gruzija, tačiau ir su Ukraina įsigaliotų laiku. Turime baigti pradėtus darbus, tačiau dar noriu pasakyti, kad aš nelaikau Rusijos parlamento nario uh, pareiškimų, kad Gruzija dabar galės geriau bendradarbiauti su Rusija ir kad atsuka nugarą Europai. Aš e, tokių pareiškimų taip neinterpretuoju, manau, kad būtų per anksti, per naivu taip teikti. Aš e, nemanau, kad šie rinkimai parodė, kad e, Gruzija yra nusteikus dabar bendrabiauti tik tai su Rusija ES sąskaitą. Mes, aišku, niekuomet nekvestionavome suverenaus Gruzijos pasirinkimo teisės, tačiau galbūt e, bendras politinis vaizdas nebus aiškesnis po šių rinkimų, tačiau Gruzija toliau liks mūsų partnerė, mes ir, ir e, toliau e, elgsimės kaip numatyta asociacijos susitarime. Galbūt pans Kalašnikovas pats savo propagandą tiki.

Taigi, manau, kad e, susitarimai dėl vizų liberalizavimo iš tiesų nepasikeitė po rinkimų, dabar reikia palaukti antrojo rinkimų turą. Tačiau aš tik norėjau papildyti kai kurias išsakytas mintis yra e, dėl to, tai yra, kad Gruzijos svajonės e, partijos populiarumas padidėjo 5 procentais, kitų partijų neišskyrus e, prorusišką partiją. Manau, kad reikia paraginti visas kitas partijas dalyvauti antrajame rinkimų turė, o pabaigai noriu vieną, baigt noriu optimistinę gaidą. <clears throat> Na, pasakyti, kad uh, E, Centrinės rinkimų komisijos vadovė moteris buvo pasirengusi išklausyti mūsų kritinės pastabas ir taip pat e, dar noriu pabrėžti, kad nemažai kitų svarbių pareigų Gruzijoje užima moteris. Administracijos vadovė, pavyzdžiui, yra uh, Taip pat manau, kad tikrai bus įdomu pamatyti, kokie nauji politikai pateks į parlamentą po šių rinkimų Gruzijoje ir kokius kontaktus su jais bus galima mėgsti. Ačiū. Ačiū. Buvo paskutiniai kolegų komentarai. Ana, dar vieną detalę noriu paminėti. Tai, ką ponas Brokas minėjo, yra labai svarbu. Mes turime aiškiai pasiūsti žinę, taip pat ir Gruzijos svajonės partijai, kad demokratija labai nukentėtų nuo to, jeigu jie dabar pradėtų elgtis arogantiškai. Ir kaip minėjome, didelė atsakomybė dabar tenka jiems už tai, kas vyks iki antrojo rinkimų turo. Tai yra valdžiai tenka didelė atsakomybė už tai, kas vyks per laikotarpį iki antrojo rinkimų turo. Fatiga, Kler ir kiti teisingai pastebėjo, kad e, nuotaikos keičiasi žmonės, e, apima šioks toks nerimas, jie baiminasi, ar nenukentės demokratija nuo to pernelyg e, viena šališko atstovavimo, tačiau noriu pasakyti, kad taip pat ir opozicinė svarbu, kas joje bus, turi prisijimti savo vaidmenį atitinkamą. Ir manau, kad svarstymai boikotuoti parlamento darbą turėtų uh, labai neigiamai atsiliepti, galbūt netgi taptų blogiausių dalykų Gruzijos demokratijai. Ačiū labai. Baigiame posėdį. Kitas posėdis vyks vyks. Spalio 20 dieną 9 val. Ačiū vertėjams už tai, kad <clears throat> viršijo savo darbo laiką vertingą.